Mhm. Ladies and gentlemen, good morning. Can I kindly ask you to sit down so that we can start? Ponios ir ponai, prašau susėsti, reikėtų pradėti konferenciją. Tikiuosi, kad pailsėjote gerai, suvirškinote vakardienos potyrius. Keletas pranešimų prieš pradedant e, darbą. Transliacija internetu vyksta ir toliau. Ir įrašas e, bus e, pateikiamas dar kurį laiką po konferencijos ir jeigu jūsų studentai nori pasižiūrėti konferenciją, jie galės ją pasižiūrėti. Taip pat už salės ribų yra padėta brošiūrų apie e, INTE generalinio direktorato veiklą įvairiomis kalbomis. Vakar vakare radome Canon fotoaparatą Izabela dabar e, jį turi. Jeigu jūs pasigėdote savo fotoaparato, galite kreiptis į Izabelą. Ir galutinis dalyvių sąrašas bus pateiktas interneto tinklavietėje. Taigi galėsite sužinoti, kas dalyvavo konferencijoje e, tinklavietėje. Na, dabar pradedame darbą. Vakar išgirdome, kad versti galima išmokyti, nors reikia daug praktikuotis, o šyrit norime pasižiūrėti, kas vyksta vertėjo prote. Vertėjo, pro, vertėjo e, smegenyse sklinda gandai, kad vertėjai nesargia Alzheimerio lyga, taigi įdomu. Nežinau, ar kam nors pavyko pasižiūrėti į vertėjo smegenis, vertėjo galvą, tačiau kitas prelegentas iš tikrųjų tai yra padaręs, tai yra jo e, tyrimų sritis, jis yra geras mūsų draugas, mes jį vadiname smegenų žmogumi ir paklausime, ar jis neprieštarauja. Jis yra baigęs Cambridge universitetą, jis doktoratą savo prašė taip pat Cambridge ir e, dirbo Jungtinės karalystės e, smegenų tyrimo centre, o dabar Jis e, yra Ženevos smegenų tyrimo centro mokslinis bendradarbis. Jo e, tyrimus rytus, sritis yra e, neurologiniai procesai žodinio vertimo procese. Taigi, pasveikinkite Aleksą Žurdą ir Adelmaną. Labadiena, malonu pasinaudoti progą pasidalyti savo tyrimais su jumis. E, papasakosiu, ką mes dirbame Ženevos universitete šiuo metu, bendradarbiavome su medicinos fakultetu. Taigi mes gilinamės į vertėjų e, smegenų procesus. Tačiau klausimas kyla pirmiausia, kodėl mes tyriame vertėjų smegenis. Mes manome, kad e, sinchroninis vertimas yra tikrai sudėtinga užduotis. E, e, tai veikla, kurią reikia daug pasiruošti, reikia mokytis. Ir tai yra puikus modelis tyrinėti neuronų veiklą. Ne tik e, kaip kontroliuojama kalbinė veikla ir kognityvinė veikla, bet E, galima pasižiūrėti, kaip, e, kas vyksta e, su smegenimis, kaip keičiasi smegenys. Norėčiau pademonstruoti jums apskritai žmogaus smegenis šiek tiek įvairias jų funkciją. Čia matote tam tikrą projekciją smegenų įvairias jos zonas, E, priekinė e, smegenų žievė vadinama akvitalinė sritimi, e, iš esmės jie atsakinga už regėjimą, šiek tiek į, į užpakalį, geltona zona, tai yra parietalinė zona, jie atsakinga už sensorinės informacijos integraciją, tai yra tinklai, kurie traktuoja, apdirba optinius signalus, ir e, garsinius. Ir atsakingas už audiovizualinės informacijos apdarojimą. Taip pat e, šiek tiek žemiau e, žalia spalva pa, pa, pavaizduotas temporalinė zona, kuri atsakinga už garsą, emocijas, atmintį, ilgalaikę atmintį ir raudona zona, tai yra priekinė e, smegenų žievės rytis, e, yra vystimosi prasme moderniausia smegenų žievės rytis. Čia yra e, smegenų žievė atsakinga, sritis atsakinga už vykdomasias funkcijas, už judėjimą, judesių, veiklos planavimas. Čia būtent E, judėjimo valdymas slypi. Na, mus, mums labiausiai lūpi fronta, priekinė ir temporalinė smegenų žievės sritys, kurios atskingos už e, e, sinchroninį vertimą. Taigi, vykdomosios funkcijos. E, vertimo procesą galima suskaidyti e, štai kaip perjungimas, e, tai yra persijungimas iš šaltinio į e, verčiamąją kalbą. E, vertėjas turi suskaidyti dėmesį tarp informacijos, kur gauna iš šaltinio ir tai, ką jis pasako. Tai yra vykdoma klaidų kontrolė, vertėjas turi stengtis nedaryti klaidų versdamas, konfliktų valdymas, tai E, yra konfliktai tarp kalbos, tarp dviejų kalbų, kurios egzistuoja tavo smegenyse tuo, tuo pačiu metu. Vertėjas paprastai yra daugia kalbis, jis moka bent keletą kalbų, tačiau naudoja vieną kalbą vienu metu. Kalbėdamas su kuo nors turi kalbėti tą pačią, tą pačią kalbą kaip ir e, tavo pašnekovas. E, taigi čia reikia valdyti šį procesą vartėjas e, visą laiką šiaip jau turi vartoti, naudoti dvi kalbas ir e, turi vengti, e, kad nepakartotų to, ką išgirdo tą pačią kalbą. Na ir po to dar reikia turėti galvoje ir darbo atmintį, tai yra informacija, reikia išsaugoti, išklausus kažkokią tai pranešimą, jį išsaugoti atmintyje, konvertuoti tą turinį į e, vertimo kalbą ir, į, e, aišku, ją išsakyti. Tai yra labai įdomus bendri procesai, e, kurie vyksta ne tik, aišku, vertėjų galvose. Na, bet e, matome, kad dvikalbiai žmonės e, turi tam tikrų pranašumų ir stebint vertėjus galima stebėti šios procesus aiškiau bent jau kai kuriais atvejais. Darbinė atmintis, aišku, yra vertėjų smegenės yra geresnė, nes e, moksliniai tyrimai rodo, kad e, sinchroniniai vertėjai, jų, jų atminties e, žodžiams, pateiktiems ar perskaitytiems žodžiams yra geresnė negu apskritai studentų, kurie mokosi kelias kalbas, ar mokytojų. Ir tai tinka ne tik kelių žodžių, žodžių serijų įsiminimui ar skaičių įsiminimui, bet taip pat ir atliekant įvairias kognityvinės užduotis. Tai reiškia, kad ne, ne tik atminties pajėgumas yra didesnės, bet ir pajėgumas apdoroti informaciją. E, tačiau yra ir kitų E, sternančių rezultatų, tai yra e, vizualinių trikdžių e, panaikinimas, kur tyrimai rodo, kad patyrę vertėjai geriau gali na, nepasiduoti vaizdiniams trikdžiams. Štai toks pavyzdys. Tipiškas tekst, testas. Ačiūrome į ekrano vidurį, kur yra kryžiukas. Po to E, ekrano viename šone pasirodo e, e, trikdis ir po to stimulas. Jeigu jūs trikdis atitraukia jūsų dėmesį, tai turbūt nepastebėsite kitoje pusėje pasirodžiusio stimulo. Klausimas, į kurią pusę rodo rodiklė. Vertėjai geriau susidaroja su trikdžių nepaisimu. Aišku, čia uh, mes testą tą darome su vizualiniu lauku, ne tas rytis, kur dirba vertėjai. Tačiau e, tyrimai rodo, kad vertėjai bendrus e, gebėjimus įgauna e, šioje srityje. Yra ir kitų pranešimų, nebūtinai tikėtinų. Čia matome užduotį susijusi su kognityviu lankstumu. Pabandysiu paaiškinti Jums šį testą. Tai yra vadinamas Viskonsino kortelių, kortų e, rušiavimo e, testas. Turime 24 kortas, jas galima išrušiuoti pagal spalvą, pagal figūrėlių skaičių ar pagal e, pačias figūras, pagal jų formą. Galime sugrupuoti, pavyzdžiui, pagal spalvą, į antrą e, krūvelę dėti kortas su dviejomis e, figūrėlėmis arba dėlioti pagal jų formą. Jeigu nežinai taisyklių, tai kaip surušiuoti e, tas kortas? Pati taisyklė yra numanoma atliekant testą, dažnai taisyklė keičiama, kiekvieną kartą, kai pasikeičia taisyklė, turi sužinoti, kaip jį pasikeitė. Taigi, reikia keisti savo e, nuomonę apie egzistuojančią taisyklę. Vertėjai, e, kurie ne, e, ir vertėjai su šia užduotimis susiduria geriau negu kiti žmonės. Tai yra jų sugebėjimas atnaujinti informaciją ir pristaikyti prie taisyklių yra geresnis. Taigi, e, vertėjo praktika leidžia geriau susidoroti su kognityviniais pokyčiais. Tai turi labai e, plačių pasiekmių ir mes bandome susijęti šios kognityvinius pranašumus su neuroniniais procesais. Mes bandome išsiaiškinti, kokie vyksta neuronai procesai įvairiose smegenų srityse. Dabar norėčiau pasituoti kitą tyrimą, kuris e, E, žvelgia į gyvų smegenų e, veiklą ir tuo pat metu tyrinėti smegenų morfologiją. Todėl aš pabandysiu e, parodyti dar jums smegenų. Kairėje turime du smegenų vaizdus, viršuje yra kairysis pusrutulis, deš, apačioje dešinysis. Šalia jų mėlyna ir žalia spalva matome e, veiklą, smegenų veiklą tam tikrose srityse. E, tuo metu, kai e, subjektų buvo paprašyta sinchroniškai kartoti kalbą. Čia nevertimas, tiesiog klausaisi ir kartoji tą pačią, tą pačią kalbą, tuos pačius žodžius. Ir čia matome, kas vyktų smegenyse, jeigu juos pjautume prasisluoksniais ir matome artikulacijos, klausimo, supratimo zonas. Čia tokie procesai vyksta darant kažką sinchroniškai. Šiuose oranžinėse e, pusratuose matome motorinės sritis, brokos zoną, kurie atsakingi už kalbos kontrolę ir artikulaciją. Dabar šiame Žiede yra vernikės zona, kuri yra taip pat labai svarbi kalbos funkcijoms. Ji yra atsakinga už kalbos supratimą. Tai yra žodžių srauto reikšmės supratimą. Čia matome papildomą motorinę sritį, kuri, kaip sako jos pavadinimas, yra atsakinga už judėjimą E, tačiau taip pat ir už judesių planavimą ir klaidų aptikimą. Jeigu taikaisi į kokį tikslą ir kažkokį taikinį ir jį nepataikai, tai būtent ši sritis yra už tai atsakinga. Dabar, e, kas e, stinka su smegenimis, kai pridedame daugia kalbę tarpę, tai yra vertimo metu, kas vyksta. Čia matome vėl tą pačią sritį, tačiau raudonas spalva E, rodo tą sritį, kur vyksta veikla e, veršiant sinchroniškai. Tikriausiai supratote, e, žalia ir milona, mėlyna spalva, kaip prisimenate, buvo atsakinga už sinchroninį kartojimą, tačiau, aišku, šios zonos atsakingos ir už vertimą. Tačiau vertimo metu atsiranda papildomas kognityvinis krūvis, vertimas. Ir tada, tuomet įsijungia tinklas, kuris yra dalis premotorinės e, sistemos dalis. Tai yra e, dalis, kuri atsakinga už judėjimo planavimą. Taip pat, e, ko čia labai gerai nesamato, yra brokos zonos dalis, kuri atsakinga už semantinį kodavimą, yra giliau. Dabar matome dar raudoną spalvą, dar vieną papildomą sritį, kuri atsakinga už veiksmų parinkimą, ypač kai reikia pasirinkti iš dviejų galimybių. Šiek tiek giliau, e, smegenų viduryje, e, sritis, kur nelabai gerai matosi, yra ir e, dalis, kuri vadinama reptilijos netgi smegenų dalis, tai yra labai smena, sena smegenų dalis, o ir ji ne tik e, žmonių smegenyse yra, tas rytis e, leidžia atlikti sklandžius judesius. Ir e, leidžia pakeisti judėjimo trajektorijas ar perskaičiuoti, tarkime, judesius, kuriuos reikia atlikti. Čia dar turime mažą vieną taškelį, kurį tikiuosi jūs pamatysite. Tai yra struktūra, kuri atsakinga už judesius. Na, aš čia daug kalbu apie judesius, bet labai mažai kalbu apie kalbą, ar ne? Taigi čia matome, kad ir nekalbiniai tinklai, motoriniai tinklai yra naudojami e, vertimo metu, taigi kognityvinė kontrolė yra e, motorinė kontrolė. E, kalbėjome apie kodį brandolį, kuris čia raudonai pavaizduotas. Tai yra motorinė struktūra iš principo, tačiau ji turi vaid, tam tikrą vaidmenį atlikti e, mokantis judesi ir e, parenkant e, veiksmus ir parenkant kognityvinius modelius. Dar vienas dalykas, kuris vyksta e, vertėjo smegenyse, tai yra sinchroniškumo valdymas, kaip klausytis ir kalbėti tuo pat metu. Taigi štai matome čia, šiuose pjūvėse matome labai svarbes fundamentales e, sritis, kurios yra, taip pat yra reptilijos e, smegenų dalis, tai yra senos, sena dalis. Ir viena iš bedresnių užduočių, e, kurios, už kurias atsakingo šios sritį, e, tai yra tos sritis, kurios, e, kuomet, kurios pasireiškia Parkinsono lygos atveju, kuomet šios būtent sritis sutrinka. Tai yra sritis, kurios yra labai bendro kognityvinio motorinio valdymo sritis. Taip pat mes patestavome vertėjų mokymo pasakmes. Mums e, teko dirbti su vertėjais, kurie mokėsi vertimo. Ir mes bandėme išsiaiškinti, ar jų smegenis pasikeičia mokymo metu. Čia matome vėlgi smegenų pjūvius. Ir šiame pjūvyje matosi pokytis. E, kodė brandolio srityje vyksta pokytis. Dešinėje pusėje. Taigi, smegenų reakcija į mokymąsi yra ta, kad e, tampat e, didesnių ekspertų šis sritis panaudojama mažiau, šis sritis naudojama daugiau, kuomet reikia didesnių pastangų, tačiau kai viskas tampa automatiška, e, tie veiksmai tampa automatiškesni, tai e, tai pavirsta refleksai kitose smegenų dalise ir šis rytis panaudojama mažiau. Taigi atsipalaiduoja tam tikri kognityviniai pajėgumai, kurie leidžia vertėjai geriau dirbti. Grįžtant prie šios diagramos, galima pasakyti, kad e, mokėjimas, e, žinojimas yra šio brandolio vaidmuo ir e, ryšys tarp rezultatų brandolyje ir pasiekimų kitose sritise, pavyzdžiui, muzikantų, šachmatininkų, sportininkų įgūdžių formavime šis rytis e, veikia taip pat e, įgyjant žinias ar sugebėjimą kažką daryti geriau. Taip pat bandėme išsiaiškinti, ar smegenėse vyksta kokiu nors struktūrinių pokyčių, e, morfologinių pokyčių mokantis. Ir čia matome aktyvumą įvairiose smegenų dalyse, ir turiniai pasikeitimai įvyksta. Aš čia detaliai nekalbėsiu, nes viskas yra gana sudėtinga, tačiau turiu pasakyti, kad šios e, struktūros, kurias minėjau, na, e, veikia čia taip pat, pasikeičia iš dalies jų funkcijos. Taigi, rezumuojant trumpai, e, turiu pasakyti, kad aišku, vertimas priklauso nuo neuroninių tinklų, kurie atsakingi už kognityvinių užduočių vykdymą, vertimo įgūdžiai, įgūdžių atsiradimas padidina šių e, e, funkcijų efektyvumą, o tolesni tyrimai, mes, e, mūsų tolesni tyrimai bus susijęs su labiau patyrusių vertėjų veikla, nes gali būti, kad kuo labiau patyręs vertėjas yra, tuo daugiau pokyčių smegenyse. Mes tyrinėsime kognityvinius sugebėjimus ir žiūrėsime, ar galime susijęti į pokyčius smegenyse Taip pat prieš tai minėjau ryšį tarp vertimo prisitaikymo, e, kuris vyksta taip pat ir mokantis kitų įgūdžių. Ir galiausiai mes norime pažvelgti į struktūrinės jungtes. jungtis. E, šiame paveikslėlėje matome, kad e, struktūrinės smegenų jungtis. Visi šie spagečiai yra neuronų tinklai, neuronų gyjos, kuris yra fundamentaliai reikšmingos e, smegenų jungtims, e, smegenų veiklai. Ir tai, e, kokia kryptimi šios jungtis eina, turi įtakos jūsų kognityviams sugebėjimams, sugebėjimams skaičiuoti. Ir dvi vietos čia yra labai įdomios iš esmės e, tokiu būdu galime izoliuoti tam tikras jungtis. Ir čia mes turime e, du me, tinklus e, kiekviename smegenų pusrutulyje. Tai yra mazgai, kurie susiję su kalbos supratimu ir kalbėjimu, kalbos, taip sakant, gaminimu. Ir atminties veikla, operatinės atminties veikla. Tai yra dalis atsakingos už ne, kalbą ir jos supratimą. Tai yra tinklas, kuris tarsi rodo e, jūsų, tai tai, ką mes girdime. Taigi, tiek aš e, norėjau Jums papasakoti. E, dėkoju uždėmesi ir taip pat dėkoju Šveicarijos nacionaliam fondui, kuris leidžia mums dirbti šį darbą. Taip pat noriu padėkoti kolegiams Mozer ir Golestanė. Thanks a lot, Dr. Avi Edelman. Dėkoju, daktarai Arvi Adelman. Pasilikite čia, nes dabar trumpa klausimų atsakymų sesija po kitų dviejų kalbėtojų. Jūs minėjote, kad yra panašumų tarp vertėjų ir muzikų, turint omenyje jų smegenis. Tai norėtumėme dar surenkti vieną balsavimą, kad prikeltumėme jūs, išbūdintumėme. Prieš tai pasipraktikuosime. Filipas e, su mumis, jisai jungs balsavimo aparatūrą. Taigi Kaip sakiau, balsavimas bus konfidencialus, taigi paspauskite pliusą, jeigu balsuosite taip, minusą, jeigu balsuosite ne. Ar galime, Filipai, pabandyti? Taip, sistema įjungta. Kas už tai, kad po posėdžio būtų nemokami pietus pasiūlyti? Ar visi jau balsavote? Prašau, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Taigi, koks rezultatas, Filipai? Dar ne, net pusė neprabalsavo žmonių, taigi dar skiriu šiek tiek laiko jums apsispręsti. Norėčiau dar kartą paaiškinti. Nereikia balsuoti, ant, spausti etikečių, bet tų mygtukų, kurie yra viduje, paslėpti viduje. Taigi dabar jau balsavimas baigiamas. Taigi koks rezultatas? Taip, viskas puikiai išėjo, 125 balsavo už. O dabar realus klausimas, kurį norėčiau užduoti. Kas iš jūsų groja muzikos instrumentu arba dainuoja? Ne, ne profesionaliai, bet tiesiog kas moka groti instrumentu arba dainuoja. Taip pat prašau ir kolegų e, kabinose balsuoti, keliant rankas. Taigi balsavimas pradedamas. Žal, žalės mygtukas reiškia taip, raudonas ne. Matau, kad yra keliamos rankos ir kabinose. Ar visi jau balsavote, balsavimas baigiamas. Pažiūrėkime, kiek iš jūsų groja instrumentais. 88, labai neblogas rezultatas. Ar yra dirigentų? Gal kas nors dirigavimu užsima? Gal tokį hobį turi? Ne. Bet muzikų tikrai turime nemažai. Ir būtent mūsų kiti du pristatymai bus apie tai. Pirmiausia, daktarė Magdale, Magdalena Olivera, kuri baigė vertimą žodžių raštu Komieso universitete. Po to dirbo Ženevoje kaip vertėja ir neseniai savo mokslinį darbą baigė. Būtent muzika ir sinchroninis vertimas, kalbant apie daugelįpį užduočių atlikimą. Ir Natalin Loazo yra laisvai samdoma vertėja, kuri baigė e, magistro studijas vertimos rėtyje ir dabar dirba Ženevos universitete. Prieš tai ji studijavo anglų kalbą ir viduramžių kalbas. Taip pat ji tyrinėja orke, orkestro muzikantų ir vertėjų žodžių e, galimybę atlikti kelias užduotis vienu metu. Prašau. Labadiena visiems, ačiū Jums labai už labai ypatingą pristatymą. Kągi, čia mes pabandysime šįryt daryti kelis dalykus vienu metu. Pabandysime pristatyti, kaip yra atliekamos kelios užduotys vienu metu Aš e, parodysiu skaidrės, taip pat ir um, filmą trumpą. Ir turėsite galimybę suprasti, kaip konkrečiai tai yra daroma. Būtent bus pateiktas konkretus e, pavyzdys, bet jums reikia užsidėti jums dabar ausinės, kadangi yra 66 žmonės, kurie dabar atlieka kelias užduotis vienu metu. Ir vertėjams norėčiau surasti vertėjams norėčiau pas, paskelbti konkursą, suras, pasiūlyti gerą terminą angliškam žodžiui multitasking. Kaip būtų galima prancūziškai jį gražiai e, pasakyti. Taip pat čia turiu labai gražią citatą apie kelių uždavinių atlikimą vienu metu. Jeigu jūs kalbėsitės su Dievu, e, tada kalbėkite ramiai ir lietai, o jeigu norėsite e, kažką greitai padaryti, tiesiog nusiųskite jam e, trumpą žinutę. Tai reiškia, kad e, mes iš anksto nesame užprogramuoti atlikti kelias užduotis vienu metu. Kai mes kelis dalykus atliekame vienu metu, kas vyksta? Aš pateiksiu kelis pavyzdžius, lygindama muzikus ir vertėjus ir pabandysiu atsakyti į klausimą, ar įmanoma tą daryti gerai, efektyviai. Taip pat, ar galima gerai muzikuoti ir versti žodžiu. Taigi, yra įvairūs būdai atlikti, kaip galima atlikti kelias, už, kelias užduotis vienu metu. Pirmiausia, tai yra multimedija kelių užduočių atlikimas vienu metu, tai būtent žmonės, kurie dirba klausydamiesi muzikos, atsakinėdami tele, telefono skambutį ir panašiai. Tai yra medijos multitaskingas. Taip pat, pavyzdžiui, sekretorija biure turi atlieka, atlikti labai daug užduočių, dėl to, kad toks jos darbas. Ji atsako į telefono skambutį, atsako į kelis elektroninius laiškus ir panašiai. Kelis darbus daro vienu metu. Dabar kalbant apie vertimą žodžiu, Vėlgi čia vyksta įvairūs procesai ir taip pat vyksta tam tikra erdvės kontrolė. Vertimo metu kelių žodžių atlikimas vienu metu yra gan paprastas, kadangi tai yra tarpusavėje susijos, susijusios užduotys ir galbūt lengviau tuomet jas atlikti vienu metu, bet visais atvejais netaip gerai ir netaip greitai tie patys dalykai atliekami vienu metu. Pavyzdžiui, jeigu aš pristatau jums temą ir rašau e, žinutę tuo pat metu, yra galimybių, kad aš kalbėsiu lėčiau, kad aš pamėsiu mintį kalbėdama ir kad mano žinutėje atsiras klaidų. Taigi, kelių užduočių atlikimas vienu metu yra gan sudėtingas procesas e, kelių užduočių atliekamų paraleliai. Vienas svarbiausių aspektų yra tai, kad, ką matėme šiek tiek anksčiau ir kai kalbėjome apie mašinas vertimo, tai yra kognityvinis svoris ir krūvis. Tai yra užduočių, kurios yra labiau automatiškos, kadangi tad, tame dalyvauja primityvūs smegenų e, zonos, e, tai yra valgymas, kvepavimas, ėjimas ir panašiai, yra sudėtingesnių e, procesų, sudėtingesnių užduočių. Kitų užduočių atveju vyksta įdomių dalykų. Pavyzdžiui, jeigu jau klausai gimtosios kalbos arba užsienio kalbos, pastangų reikia netokių pačių. Taip pat įdomu, kad jeigu tą pastangą apjungsi su kita pastanga, viskas nevyks taip automatiškai kaip kitais atvejais. Pavyzdžiui, jeigu bandysi kalbėti e, pusryčiaudamas arba bandydamas kažką pamatyti ir panašiai. Ir jeigu jūs, tu kažkur tai girdi gimtąją kalbą, tu suprasi, kas vyksta. Galėsi geriau įsisavinti tai, kas yra sakoma. Priešingai yra su užsienio kalba. Tada jos mažiau tu galėsi išgirsti. Taigi, tarkim, verčiant taip pat yra kur kas lengviau versti į savo gimtąją kalbą, nei į užsienio kalbą. Taip pat reikia tai subalansuoti ir sudengti su galimybė kalbėti į savo gimtają kalbą, tai vyksta automatiškai, kur kas labiau spontaniškai, nei užsienio kalba, kur reikia daugiau pastangų. Aišku, kai esi dvikalbis, tada turi privalumą. Tačiau visais kitais atvejais tos užduoties, kurios nėra automatinės, vyksta dėmesio ir atminties procesai ir čia jie yra riboti. Dabar darbinė atmintis, būtent reikalinga galvoje išsaugoti visus tuos elementus, kurie yra reikalingi užduočiai atlikti. Ir tą gali padaryti tik iki tam tikro lygio. Ir reikalinga, reik, vyksta adaptacija, tarkim, ehm, ir vyksta kelios funkcijos, turi atlikti kelias funkcijas vienu metu, įsisavinti informaciją, taip pat susidoroti su stresu, stresas irgi yra uždavinys, taip pat reikalinga apdoroti informaciją, numatyti, nustatyti prioritetus, taip pat išsiaiškinti, kokią tvarką reikia reaguoti, atnaujinti informaciją, tą irgi nėra lengva padaryti ir iš vienos užduoties perėti iš karto prie, kita, prie kitos užduoties. Ir čia vėlgi dėmesio, dėmesys tam yra ribojamas. Taigi, dėl to, kad mūsų dėmesys yra ribojamas, mes irgi negalime visko vienu metu įsisavinti. Taigi, tarkim, jeigu vykdomasis direktorius ar direktorė yra atsakinga už viską ir ne, ne, nepatiki niekam savų užduočių, tuomet ji arba jis irgi sunkiai gali susidoroti su tuo krūviu. Buvo siūlų. Dabar, jeigu detaliai yra įsisavinama užduotis arba galima susikoncentruoti ties kažkokiu tai vienu dalyku, kai atliekamos kelios užduotys vienu metu, labai greitai perinama nuo vieno dalyko prie kito, jeigu sąmoningai tas yra daroma. Du dalykai nedaromi vienu metu, absoliučiai vienu metu, bet iš karto labai greitai perinama nuo vieno už, uždavinio prie kito ir kai automatiškai atliekamos užduotys, tada e, keli, kelio, kelios užduotys yra atliekamos paraleliai. Taigi, kaip e, gauname informaciją per atitinkamus smegenų, atitinkamas smegenų skiltis. Viskas vyksta per centralizuotą mechanizmą, kur apdorojama informacija ir tai yra sudėtingas, sudėtinga užduotis, kuriai reikia kelių funkcijų. Tačiau visa ta informacija turi stovėti kaip ir eilėje, laukti savo eilės. Ir kada yra laikoma visa ta informacija ir kada yra į ją reaguojama, tiesiog ta kiekviena informacija praeina po, po vieną e, elementą vienu metu. Ir e, atliekant kelias užduotis vienu metu, nes viskas vyksta labai sklandžiai, nebūtinai tie, ta informacija kažkaip turi susi, susigrūsti ir e, vyksta sklandus e, tų užduočių vykdymas. Dar vienas įdomus pastebėjimas yra pasidalymas, smegenų pasidalymas. Jeigu du, dviejų tikslų sieki vienu metu, jeigu sieki vieno tikslo, visi smegenys susikoncentruoja į jį, tačiau jeigu dviejų, tuomet viskas vyksta keliomis kryptimis ir viena, vienas pusrutulis atlieka vieną užduotį. Tai reiškia, kad ištekliai yra, nėra naudojami taip efektyviai tuo metu. Ir jeigu trečias, trečias uždavinys pridedamas, tada klaidų lygis išauga trim kartais. Taigi, tikrai mes nesame natūraliai e, pasirengę tą atlikti, atlikti tas kelias užduotis vienu metu. Ir atliekamos studijos, e, kur bandoma kelias užduotis vertinti kaip vieną užduotį. Pavyzdžiui, vertimo metu, jeigu tu uh, vertėjų pasakysi, kad tau teks, la, tu, tu tiesiog bandyk labai gerai suprasti, kas yra sakoma ir bandyk labai aiškiai kalbėti. Tačiau tai, gar, tai gali paralyžuoti žmogų, nes pagrindinis dalykas yra perduoti informaciją, perduoti pagrindinės mintis ir tą žmonės, tą galima padaryti e, kur kas efektyviau. Ir yra žmonių, kurie turi galimybę kur kas geriau atlikti kelias užduotis vienu metu. Yra žmonių, kurie turi tokius įgimtus sugebėjimus. Tokių žmonių yra 2,5 procento. Ir jie netgi geriau atlieka uždavinį, jeigu jį jungia su kitais papildomais uždaviniais ir jie e, kur kas geriau, geresnių rezultatų pasiekia, jeigu daro kelis dalykus vienu metu. Ir jie lab, geriau ignoruoja trikdžius. Dabar kyla klausimas, ar įmanoma As, kadangi yra tiek daug trikdžių ir trūkumų, ar įmanoma vis tiek atlikti kelis uždavinius vienu metu. Tiesiog yra e, bet tai turi tokį kognityvinį privalumą ir gali kelis, už, kelis uždavinius atlikti vienu metu. Ir taip pat yra čia nemažai įvairių veiksnių, kintamųjų, kurie irgi padeda žmogui geriau atlikti kelis uždavinius vienu metu. Ir Magdalena Olivera parodys mums, kaip kelias užduotis gali atlikti vertėjai ir muzikai. Merci beaucoup, Nathalie. Um, euh, an... Ačiū, Nathalie. Aš norėčiau su jumis pasidalinti savo disertacijos rezultatais, kai kuriais, kurie neseniai apsiginiau. Ir aš pamėginsiu įvertinti skirtumus ir panašumus tarp vertimo žodžių ir muzikavimo ypač tarp sinchroninio vertimo ir akomponavimo, kodėl šias veiklas pasirinkau tyrinėti. Aš studijavau konservatorijoje, grojau e, pianinu ir akomponavau kitiems muzikantams, e, grojusiems kitais instrumentais. Kai pirmą kartą atsisėdau į vertėjų kabiną, man sudarys įspūdis, kad mano galvoje vyksta panašus procesai. Taigi aš nusprendžiau atlikti mokslinį tyrimą šios srityje ir iš tiesų pamačiau, kad e, akomponuojantis muzikantai turi klausyti kartu grojančių kitų muzikantų, apdaroti gautą informaciją ir patys e, savo dalį groti. Ir sinchroniškai verčiantis vertėjai taip pat turi klausytis uh, kalbėtojo, apdaroti informaciją tikruoju laiku ir išversti tą informaciją į kitą kalbą. Taigi aš tyriau tris palyginamosius scenarius. Manau, kad vakar 83 vietoje sėdintis kolega uždavė klausimą apie anksčiau mokytasi muzikinį kūrinį, tai yra labai svarbus e, pastebėjimas, kadangi muzikantai treniruodamiesi turi daug kartų kartoti, grodami tą patį kūrinį. E, <clears throat> tuo tarpu verčiant galbūt ta muzika nėra nuolat grojama ir kartojama, tačiau improvizuojama. Aš taip pat palyginau savo disertacijoje pianisto atliekamą veiklą su vertimu iš lapo. Taigi šie procesai yra labai panašus, tačiau atrodo yra vienas skirtumas susijęs su vertimu iš lapo yra dar vienas papildomas etapas, tai yra minties perteikimas iš šaltinio kalbos į tikslo kalbą. Ir tam reikia papildomos veiklos. Antrasis palyginamasis scenarius e, buvo <clears throat> palyginti <clears throat> E, muzikinio kūrinio akomponavimą, atlikimą iš e, lapo ir su sinchroniniu vertimu, kuomet vertėjas turi tekstą. Ir padariau išvadą, kad tiek vertėjai, tiek muzikai šiame procese visą laiką e, <clears throat> lygina informaciją, e, kurią girdi su ta informacija arba su tais veiksmais muzikavimo atveju, e, kurią patys pagamina, versdami. O ta, kad kairėje pusėje yra oranžinė spalva pažymėtas stačiakampis ir tai yra labai svarbus skirtumas tarp muziko ir vertėjo. Tai yra būtinybė palyginti grojamą garsą tam, kad jis dėrėtų su kitais garsais akomponavimo metu. Šio komponento nėra veršiant sinchroniškai. Komet muzikuojama su kitais muzikantais, būtina integruoti į vieną visumą, apriepti visus skirtingų muzikantų grojimus garsus. Tuo tarpu vertimo atveju e, tas dėmesys yra tik tai derivatyvinio pobūdžio ir tai yra svarbiausias skirtumas. Trečiasis palyginamasis scenarius susijęs su improvizacija, kuomet e, akompanuojantis e, muzikantas improvizuoja ir e, vertėjas sinchroniškai versdamas taip pat improvizuoja. Čia svarbus faktorius yra raudonas spalva pažymėtas stačiakampis dešinėje pusėje. Tiek solistas, tiek akomponistas šiuo atveju kūrė mm, šiek naują garsą, naują medžiagą, tuo tarpu vertėjai to nedaro. Aš atlikdamas šį tyrimą norėjau atsakyti savo štai į kokį klausimą. Galbūt vertėjai arba muzikai sugeba geriau nei kiti atlikti vienu metu kelis darbus arba užduotis ir aš atlikau e, testą, kurį parengė Natalija Uozo su kolegomis ir dalyvavau e, tokiame bandyme, kuomet reikėjo kelias užduotis atlikti vienu metu, pažiūrėjau, skaityti tekstą ir dainuoti dainą ir e, E, tuo pačiu metu klausytis aukšto ir žemo dažnio signalų, juos skaičiuoti ir taip pat kartu suvokti te, skaitomo teksto prasme, kuomet e, eksperimente dalyvavę asmenys e, baigė skaityti tekstą tuo metu, kartu atlikdami ir kitus darbus, jie turi atsakyti tam tikrus klausimus apie šio teksto E, turinį. Aš taip pat stengiausi stebėti nepriklausomus kalbinius kintamuosius bei e, kintamuosius muzikoje, kurie e, yra susiję daugiausiai su patirtimi skaitant natas, akompanuojant, grojant ansamblyje ir taip toliau. Na ir štai kokius gavau rezultatus. Pirminė mintis buvo suskirstyti dalyvius į tris labai aiškias grupės. Ir matome iš šio grafiko, kad e, muzikai pasiekdavo e, geriau, geresnių rezultatų už e, vertėjus, o vertėjai už visus likusius. Tačiau noriu pasakyti, kad raudonas stulpelis atspindi rezultatus tų tyrimo dalyvių, kurie turėjo tam tikros patirties muzikuojant. Tas pats pasakytina ir apie Čia yra kontrolės grupė. Ta pati reikia pasakyti ir apie vertėjus, kurie dalyvavo tyrimė, ir apie muzikus. E, statistinių požiūrių skirtumai tarp trijų skirų grupių nėra svarbus, o tai reiškia, kad grupinio poveikio čia nėra. Priklausimas grupė nesvarbu. Tačiau vertinant šitos raudonuosius stulpelius, galima daryti išvadą, kad muzikiniai gebėjimai daro įtaką. Aš tuo tarpu pabandžiau e, apreipti visus 53 e, eksperimento dalyvius ir e, išvelgti tam tikrų uh, visiems bendrų kintamųjų. Ir e, visi aspektai susijęs su muzikiniais gebėjimais buvo glaudžiai susijęs su galutiniu rezultatu. Ir e, svarbiausia kintamieji buvo e, sugebėjimas skaityti iš lapo ir bendrėjai gebėjimai. Ir šioje skaidrėje parodytas regresinis modelis ir galime pagal jį E, netgi atlikti tam tikras prognozes apie e, žmonės palygindami e, <clears throat> jų gebėjimus, pavyzdžiui, skaityti iš lapo su jų amžiumi ir didėjant amžiui gebėjimai didėja. <clears throat> Taip pat aš nagrinėjau empirinį poveikį e, multitaskingo e, muzikams ir vertėjams. Ir dalyviai dalyvavo tokiame tekste, kurie buvo jiems perskaityti, jie neturėjo prieš akis rašytinio teksto, kai kurie vertėjai turėjo e, muzikinių gebėjimų patirties, tačiau niekuomet nestudijavo konservatorijoje, nebuvo profesionalai ir aš pastebėjau, kad jų atveju veikia tie patys kintamieji ir aš sugebėjau taip pat e, aptikti tam tikros nu, koreliacijos, tam tikros santykio tarp tarp, jų, tarp šaltinio kalbos ir E, ir kalbos, į kurią verčiame mokėjimo lygio. Apibendrinant. Kalbant apie šiuos uh, e, <clears throat> daugelįpio užduočių atlikimo eksperimentus. Galima daryti išvadą, kad e, eksperimentuose geriau pasirodė dalyviai, kurie turėjo tam tikrų muzikinių sugebėjimų. Čia kyla klausimas, ar gebėjimas vienu metu atlikti kelias užduotis buvo išsiugdytas uh, studijuojant muziką ar kokiais nors kitais keliais ir čia būtų galima pradėti diskusiją, kuri vakar buvo tam tikrą prasme e, rutuliota, galbūt jie paprasčiausiai buvo nuo gimimo, turėjo tam tikrų gabumų, aš nenoriu tai gilintis ir savo tyrimai tai nesigilinau. E, tačiau taip pat iš mano tyrimo galima daryti išvadą, e, kad statistiškai didesnių lingvistinių gebėjimų asmenys pademonstravo geresnius rezultatus ir moteris geriau pasirodė už vyrus, vertinant e, tą bandomąjį e, sinchroninio vertimo testą, padariau išvadas, kad e, dalyviai, kurie geriau mokėjo pirmąją užsienio kalbą pasirodė geriau šiuo atveju muzikai nepasirodė geriau, galbūt dėl to, kad kai kurie jų gebėjimai susiję tam, su tam tikromis sritimis. Ir turiu pasakyti, kad šiame eksperimente nedalyvavo konservatorijos studentai ir galbūt skirtumai tarp tų, e, kurie turėjo daugiau muzikinės patirties ir mažiau nebuvo tokie dideli. Taip pat e, pastebėjau tam tikrų uh, kitų tendencijų, e, vairūs kintamieji susiję su muzikiniais gebėjimais, e, galia būti vertinti kaip teigiama tendencija, taip pat ir e, lyčių atžvilgių moteris pasirodė geriau negu vyrai, tačiau skirtumas nebuvo labai didelis. Taigi tokie mano tyrimo rezultatai. Atrodo, kad didžiausias, svarbiausias klausimas susijęs su daugelįpio e, arba daugia programio režimo galimybėmis, tai yra kompetencijų perkelimas. Tai yra, e, ar įmanoma išsiugdyti gebėjimą vairuojant automobilį, siūsti trumpąją žinutę. Taigi, galima daryti išvadą, kad e, pratybos leidžia mums geriau įvykdyti patikėtas užduotis. Tarkime, jeigu jūs vienu metu e, treniruojatės daryti du dalykus, tai sugebate laiko bėgant juos geriau atlikti. Pat kalbant apie <clears throat> tą pagarsėjusi e, žiniasklaidos e, multitaskingą. Kai kuriuose sritise galbūt galima suderinti du skirtingus dalykus, tačiau tai e, atitinkamo gebėjimo išsiugdymas nereiškia, kad ir e, kitas užduotis taip pat būtų galima e, suderinti. Kalbant apie asmenis, kurie, pavyzdžiui, medituoja ir kitokias taiko praktiką siekdami pagerinti savo koncentraciją, darome išvadai savo stebėjimu, kad tai teigiamai veikia jų koncentravimo gebėjimus. Kalbant apie smegenyse vykstančius procesus, ką galime pastebėti, atliekant ne tik vieną užduotį, tačiau ir kelias e, užduotis vienu metu, e, jų E, vykdymo procesas tampa vis e, mažiau sąmoningas. Nežinau, ar jūs jau pastebėjote, kai e, jūs bandote kam nors paskambinti telefonu, tai yra pakankamai sudėtingas procesas, reikia pakelti ragelį, tuo pačiu metu surinkti telefono numerį, tačiau jūs tą darote labai paprastai, nes tai yra automatinis veiksmas tą patį galima pasakyti ir apie muzikus. Jie <clears throat> turi atlikti labai sudėtingus muzikinius kūrinius vienu metu, tai yra kartu su kitais muzikais ir salėje, kurioje pilna žiūrovų, tačiau E, jie tą daro pakankamai nesąmoningai, nesąmoningai, pakankamai automatiškai ir todėl sugeba puikiai atlikti savo darbą, kuris e, yra įvaldytas automatiškai, tačiau jeigu jiems tuo pačiu metu reikia dar kokią nors papildomą funkciją atlikti, tuomet jau rezultatai smarkiai pablogėja. <clears throat> Mm. Taigi e, informacijos apdarojimas, jeigu jį apdarojama automatišku režimu, taip pat e, smarkiai pagreitėja. Tokią išvadą darome iš savo stebėjimų. Taip pat e, kelių uždu, treniravimasis atlikinėti kelias užduotis reikalauja skirtingo intensyvumo lygio. Reikia treniruoti, ugdyti E, tokius dalykus kaip reagavimo greitis e, arba yra e, dar ir kitokių papildomų priemonių padedančių įsiminti, tarkime, ilga, ilgesnę skaičių eilę, tar, pavyzdžiui, kuomet skaičiai yra susijęmi su tam tikromis spalvomis ir pasitelkus atitinkamas pagalbinės priemonės galime padinti savo gebėjimus. Taigi, kokią galime daryti išvadą, ar galime e, mokyti e, vienu metu atlikti kelias užduotis, taip turime tą daryti, turime ugdyti tokius sugebėjimus, nes nėra kito e, kelio. E, <clears throat> Kitas dalykas, kaip geriau tarpusavyje derinti sąmoningus veiksmus su automatiniais veiksmais. Ir čia svarbiausia išvada yra užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp šių dviejų e, dalykų. Aš ne, nežinau, e, kiek iš vertėjų gali konstatuoti, kad savo darbo metu yra persijungę, arba prisimena, kad savo darbo metu, tarkim, persijungė kokiams penkioms minutėms automatinį režimą ir po to vėl grįžo į, į sąmoningą darbo režimą. Ir, todėl yra įvairių pratimų, kuriuos reikia tobulinti, siekiant nustatyti tam tikrą sunkumo lygį, pavyzdžiui, pratybų metu pasirenkant įvairiaus sudėtingumo ir sunkumo kalbėtojų akcentus ir žinoma tokių gebėjimų perkelti arba išsiugdyti nėra labai lengva. Taip pat e, reikia paminėti vieną svarbų iššūkį tiek muzikams tiek vertėjams, tai yra e, būtinybė parengti tinkamus pratimus tam, kad būtų galima ugdyti šios e, gebėjimus e, daryti kelias darbus vienu metu. Taigi aš manau, kad <clears throat> jūs šios gebėjimus išsiugdydami galėsite siūsti trumpasias žinutės vairuodami ir su Dievu nesusitiksite. Ačiū, Natali. Galėtumėte dabar prie mūsų prisijungti prezidiumi. Gal universitetai galėtų taip pat e, šalia vertimo kursų siūlyti ir muzi muzikos e, kursus. Labai malonu, kad e, čia pasisakė jauni mokslininkai, jaunas mokslininkas ir jų krikštamotė prisijungė prie jų. Nemanau, kad reikia pristatinėti detaliai profesorę Barbarą Mozer Mercer. Ji e, yra vertimo profesorė Ženevoje, ji viena iš instituto kuriejų ir taip pat e, yra InZone direktorė. Taigi išklausius e, šios ap, tris tyrimų rezultatus, galima padaryti išvadą, kad tam, norint tapti ekspertu vis tiek reikia daug treniruotis. Kaip jūs šios dalykus derinate, jūsų nuomonė? Ačiū Suzana, už mūsų komandos pakvietimą į šią konferenciją. Buvo malonu pasidalyti savo patirtimi, savo tyrimais apie e, vertimo procesą. Šiek tiek norėčiau grįžti atgal ir savo komentarus padaryti dvi dalis. Pirmiausia, norėčiau pagabrėžti, kaip svarbu ir suprasti šios užduoties sudėtingumą. Būtent tai mes turbūt čia bandėme pademonstruoti E, tiek, kai kalbėjo Aleksis, mums e, ir kiti, mums e, svarbu įvertinti, kokie yra, kokios yra įmanomumo ribos, ką dar smegenys gali padaryti, suprasti tą adaptaciją, prisitaikymą, ką turi atlikti vertėjo smegenys, ypač aukštų technologijų aplinkoje. Kiek tolim galime nueiti, kiek gali pristaikyti mūsų smegenis ir e, parengti palyginimo pagrindus, kaip matėme antrame pristatyme, kad galėtume suprasti ir kitus įgūdžius, kitas kompetencijas, kokie yra kintamieji, kuriuos galime identifikuoti ir juos, pagal juos palyginti įvairias užduotis. Tai yra tas rytis, kur, kur reikia suprasti kažkokius esminius dalykus. Ir kaip matėme vakar, e, sudėtingų įgūdžių išmokimas, kaip jų išmokti, e, yra svarbus. Čia mes, aišku, visi susirinkę žinome, kad tai yra svarbu, kaip mes e, turime daug patirties, kaip parengti vertėjus, kad jie galėtų teikti šias kokybiškas paslaugas. Svetingų įgūdžių įgytis yra sudėtingas ir reikia jį neblogai suprasti. Tai yra ne tik behavioristinė perspektyva, kuri yra svarbi, bet neurofiziologinė perspektyva taip pat yra svarbi ir jų supratimas leidžia padaryti išvadas, kaip įgėmi ir kitokie įgūdžiai. Man atrodo, kad tai labai svarbu, kad vertimo moksliniai tyrimai yra tam tikra kryškelė, nes dešimtmečius o žvelgėme, žvelgėme į save, į savo įgūdžius, galvodami, kaip mūsų moksliniai tyrimai gali mums padėti. ir e, kaip apibriežti mūsų vietą universitete, universiteto programuose. Man atrodo, kad mes pamažu artėjame prie tos, e, to tikslo, artėjame prie to, kad e, vertimo svetingų užduočių atlikimo supratimas tampa įdomus ir kitoms disciplinoms, kuomet kitus ryšių mokslininkai mokosi iš mūsų, nes tu sudėtingų užduočių atlikimo negalima rasti kitose sritise. Mes pradėjome teikti atsakymus e, moksli, mokslui, kuomet lyginami, lyginamos įvairūs įgūdžiai. Galbūt e, randame tuos bendrus rodiklius, bendrus e, kintamuosius, kuomet galbūt bus galima parengti tą vieningą teoriją, Tačiau kol kas mes, aišku, dar tik tai randame tuos parametrus, kurie e, leidžia mums suprasti įvairių įgūdžių įgyjimą. Taigi aš norėjau šiais, šiais žanginiais žodžiais apibendrinti tuos e, kelis pasisakymus, kuriuos šiandien girdėjome, kad galėtumėte užduoti klausimų. Manau, kad tai yra labai svarbu mokymui, nes galima rasti optimalias pedagoginius e, metodus e, susijętus su moksliniais tyrimais, kurios moksliniais tyrimais ir tais, tuos metodus tuomet galima apginti e, moksliniais metodais remiantis. Ir taip galime apginti ir savo vietą universitete. Atsakymas buvo gana ilgas, bet tiek norėjau pasakyti. Ačiū Barbara už tokį visapusišką atsakymą. Dabar galite užduoti klausimus mūsų e, trims jauniems mokslininkams ir profesoriai Mozer. E, esu tikra, kad turite daug klausimų, tačiau prašom užduoti svarbiausius klausimus, prašom formuluoti jas kaip galima tiksliau. Prašom. Bonjour, merci pour ces, ces trois présentations extrêmement. Ačiū už šios tris pasisakymus. Man labai rūpi vertėjų e, mokymas ir galite papasakoti apie. E, man rūpi vertėjų mokymas gestų kalba, e, gal gal pasidalyti savo išvalgomis apie tai. Žvelgiant į vertėjo darbą, tai norėčiau paklausti, ar turite kokį nors pamastymų, kaip vizualinis kontaktas e, su auditorija prisėda prie vertėjo darbo. Nes matome, kad e, vertėjų kabinos yra stikliniais langais. E, na, o kalbant apie daugelįpės užduotis, tai ar vizualinė informacija prisideda prie tos veiklos, kaip ir kita veikla, pavyzdžiui, E, užsirašinėjamas kartais e, vertėjai tiesiog paišo ant lapo, kas jiems e, pavyksta tiesiog nupaišyti, ar tai, kaip, kaip tai prisideda prie vertimo rankų gestai, ar, tai, ar rankų gestai, pavyzdžiui, prisideda prie rezultatų verčiant. Įdomus visi šie veiksniai, nes tai yra įdomu ir vertimui gest, gestų kalba. Labai ačiū už šį įdomų klausimą. Mes nedarėme jokių tyrimų e, su vertimo gestų kalba, tačiau prieš keletą metų buvo atlikti tam tikri tyrimai, kurie parodė, kad vertėjai naudojantis gestų kalbą, e, jiems nereikėjo tų pačių kognityvinių adaptacijų atlikti kaip vertėjams e, žodžiu. Atrodo, kad jeigu naudojame skirtingos priemonės tai vertimui, tai yra ar e, rankos, ar balsas. Nėra toks pat e, e, krūvis smegenimis, tai yra rankons, naudojant rankas, krūvis tas yra mažesnis. Nėra tiek pat tokio paties krūvio, nes e, naudojant gestus e, naudojamos kitos priemonės tai yra, ir kitos e, smegenų sritis ir nėra tų konfliktų, mažiau konfliktų. Atrodo, kad tas, na, pastangos reikalingos šiek tiek kitokios. Yra e, nėra jokio papildomo triukšmo, jis mm, mažiau trikdžių, e, kuomet naudojami gestai. Nežinau, ar kolegės dar gali papildyti mano pasisakymą. Dėl tyrimų, man atrodo, kad e, tyrimai šiokie tokie yra atliekami apie gestų naudojimą kabinose, bet mes pastebime, kad e, yra tam tikros veiklos, kuri yra atliekama automatiškai ir padeda geriau suprasti, apdoroti tekstą. Yra taip pat vertėjų, kuriems reikia užsimerkti, tarkim, kai jie nori labai susikaupti. Tai yra susijęs su tuo, kad kai yra naudojami mūsų smegenys, 90 procentų smegenų, smegenų e, reiškia, norime atsijungti nuo, nuo vaizdinės informacijos ir susikaupti labiau į teksto apdorojimą ir tam dažnai vertėjai užsimerkia. E, Tikiuosi, kad niekas ne, nemato, ką aš paaišau, versdama kabinoje. Ar būtų dar klausimų? Aš turkiškai užduosiu e, klausimą, jeigu yra verčiama iš turkų kalbos. Mano klausimas yra susijęs, e, norėčiau nu, klausimą skirti, skirti daktarui Hervėjai Adelmanui. Pirmąjį kartą aš čia atvykau į tokį e, renginį. Ir suprantu, kad mūsų tarp yra žmonių, kurie gali versti iš 3, 4, 5 kalbų į savo gimtąją kalbą. Ir aš manau, kad jų, jie sukaupė labai daug patirties ir ekspertinių žinių, kad galėtų atlikti tokį uh, darbą ir versti iš tiek daug kalbų. Man įdomu sužinoti, ar kalbų skaičius, iš kiek kalbų konkrečiai verčia vertėjas, ar turi įtakos e, galimybei atlikti kelias užduotis vienu metu. Ačiū už klausimą. Ir gan įdomų klausimą. Mes e, neturėjome galimybės e, kartu su kitais mokslininkais, su kuriais atlikome tyrimus, bandyti panalizuoti šį klausimą, tačiau yra tyrimų, kalbant apie žmonės, kurie daugia kalbiai yra. Ir tie tyrimai rodo, kad kuo geriau jai valdo kalbą, tuo mažiau yra konfliktų tarp turimų kalbų. Ir yra žmonių, kurie gali tikrai versti iš gausybės kalbų puikiai, tačiau labai svarbu tą kalbą, iš kurios yra verčiama, kuo galima geriau išmokti įvaldyti. Kuo geriau ta kalba yra įvaldoma, tuo mažiau yra konflikto ir netitikimų tarp kalbų, kurios, kurias moka vertėjas. Ir kiek kalbų konkrečiai įmanoma išsaugoti smegenyse. Ir tarkim, kalbos, kurios mažiau yra naudojamos, tampa vis sudėtingiau jas naudoti ir iš jų versti. Ir sunku įvardinti kažkokią tai struktūrą ir koreliaciją, bandant įvertinti galimybę e, išsaugoti daug kalbų e, atmintyje, bet na, aš labai tiksliai atsakyti klaus, jūsų, jūsų klausimą ne, negaliu. Dar vienas klausimas e, čia ir po to suteiksiu žodį jums. Prašau prisistatyti. Mano klausimas štai koks. Pasakykite, prašau, Rusijos e, valstybinis e, universitetas, Hercino universitetas iš Sankt Peterburgo. Pasakykite, prašau, ar jūs e, niekuomet ne, nemastėte apie vidrodinių ne, neuronų koncepciją, kuri būtų naudinga vertimo mokymo srityje? Nes tas santykis tarp muzikantų ir vertėjų ir jų darbo veiksmingumo yra susijęs su galimybė veidrodžio principų e, naudoti neuronus. Tai yra veidrodiniai neuronai, kuriuos tyrinėja neurobiologai e, Italijoje. Pavyzdžiui, Rusijoje taip pat e, fil filologijos daktaras, lingvistas ir biologijos daktaras Tatjana Černinevska e, analizavo tą e, koncepciją veidrodinių neuronų. Čia būtų pirmas klausimas, antrasis klausimas. Klausimas apie galimybę atlikti kelis užduotis vienu metu. Būtent daugia faktorių daugia faktorinių elementų panaudojimas. Čia susiję ne vien tik tai su vertimu, bet ir kitomis profesinėmis veiklomis, nes čia irgi galima būtų padaryti atitinkamą analogiją su kitomis profesijomis šioje srityje taip pat. Aranžuotės supratimas muzikoje ir tų gebėjimų perkelimas į vertimo funkciją. Ar čia yra koks tai ryšys, kaip jį būtų galima irgi įvardinti? Bueno, merci. Uh, je, je... Ačiū. Aš pirmiausia pradėsiu, po to žodį perduosiu kolegoms. Kalbant apie veidrodinius neuronus, apie kuriuos jūs kalbėjote, Italijoje, kaip jūs sakėte, vienas profesorius tai analizuoja, tai yra puikus klausimas. Ar yra toks stiprus ryšys, struktūrinis funkcinis ryšys tarp kalbos ir supratimo ir kalbėjimo? Ir reprodukuojant kalbą, tarsi naudojami tie veidrodiniai neuronai. Tai yra tiesioginis tarsi ryšys tarp to, ką mes girdime ir tada, kaip aktyvuojame e, kalbėjimą. E, vertėjimo, vertimo kontekste čia gali išprovokuoti tam tikrų problemų, nes kalbos, kurio girdime, girdime reprodukavimas, tai yra ir fonologija ir panašiai, vertėjas privalo tą daryti su kalba, kurią girdi ir čia yra problemų ir su akcentu gali kilti. Jeigu fonologiškai bandysime kalkės principų reprodukuoti pat, e, girdimą informaciją, taip pat gali kilti problemų dėl kitos kalbos panaudojimo. Ir vertėjai turi labai gerai kontroliuoti e, tas reakcijas. Ir savo tyrimuose tas e, branduolys, e, būtent kodėl branduolys yra už tai atsakingas, kuris e, yra atsakingos už nepritaikytų veiksmų atlikimą. Ir aišku, daug galime kalbėti apie tai, kaip būtų galima čia panaudoti ir darbinę atmintį, ir galbūt šioje srityje, kada yra e, saugoma, kaupiama informacija, galbūt tas ta technologija būtų naudingesnė vertu, vertimo metu nei galimybė, galimybė, pritaikyti, galimybė pritaikyti tuos veidrodinių neuronų principą. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Gal aš irgi tuomet pridursiu įdomu. Yra štai kas. Mes stebėjome mokinius, studentus, kuomet e, savo mokymo, per mokymo kursus mes stebėjome, kaip jie įgyja įgūdžius. Prozodiniai trikdžiai išryškiai ypatingai mokymo viduryje ir labai sudėtinga jų atsisakyti. Ir tai rodo, kad e, būtent tokie trukdžiai yra ypatingai mm, sudėtingi ir, ir dažnai sunkiai juos pastebi patys vertėjai ir sunku jų atsikratyti. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes esame jau pavargę, įsirašome savo vertimą ir bandome paklausyti po to, suprantame, kad kuo labiau pavargę esame, tuo mažiau galime stebėti savo e, vertimą, kontroliuoti savo vertimą ir tada tie trikdžiai tampa ypatingai aktualūs. Dar vienas klausimas. Aš žinau, kad klausimų yra e, daug, bet gal galite tik vieną klausimą užduoti vienu metu. Turiu keletą klausimų. Mm-hmm. Gal patį svarbiausią tuomet užduokite. Yra trys klausimai, kuriuos norėjau užduoti. Dabar net nežinau, kurį pasirinkti iš tų trijų. Kai ką išmokome, ką sužinome iš jūsų tyrimų. Ponas Hervė e, pristatė tą tyrimą. Hervė Delman. Ar tai tie tyrimo rezultatai galėtų būti pritaikyti tam, kad būtų galima paskatinti ir patobulinti tyrimus mašinio vertimo srityje? Dabar matau, kad <laughs> kolega. kad vedėjai mane nežiūri, tai aš dar tada užduosiu ir antrą klausimą. Taip pat, ar nėra dopingo problemos, ar nėra vaistų, kurie padeda geriau pasirodyti, pasiekti geresnių rezultatų vertimo metu. Čia tokios pat dopingo problemos klausimas, ar ne, neaktualus vertimo srityje. Kalbant apie magnetinio rezonanso naudojimą. Yra čia retinių problemų, žinoma, <clears throat> netgi jeigu geriausias skeningas e, būtų paruoštas ir vis, visuomet, niekuomet tai ne, nepakeistų realios situacijos. Taigi, aš bijau, kad e, mes tik tai galime įsivaizduoti, kad ERM, kiti metodai gali būti naudojami, tačiau aš bijau, kad mm, na, čia yra įvairių problemų. Dėl vaistų, ta zona, apie kurią aš kalbėjau, kalbėjau konkrečiai apie Parkinsono lygą, yra daug vaistų, kurie gydo tą zoną. Tai yra ta zona, kuri gamina dopaminą. Dopaminas yra gaminamas e, ir jis yra atsakingas, reikalingas įsisavinimui, e, judėjimui ir panašiems dalykams galimybė gerai atlikti vieną ar kitą veiksmą. Ir yra vaistų, kurie e, tam yra skirti ir mes netikrinome, kokį poveikį tie vaistai turi vertimui. Nes tie vaistai iš tikrųjų yra skirti gydyti žmonėms, o ne e, siekti geresnių rezultatų vienoje ar kitoje srityje. Bet e, žiniasklaida daug yra kalbama apie pažangius vaistus, kuriais naudojasi e, ir moksleiviai, mokiniai kartais ir yra teigiama, kad to, tokių vaistų pagalba galima pasiekti geresnės dėmesio koncentracijos ir panašių dalykų. Aš tikrai nei vieno vertėjo neparaginčiau užbandyti tokių vaistų, jokių būdų. Ir su tuo yra susiję ir atitinkami pavojai ir, kažin, ar uh, tai leistų pasiekti geresnių rezultatų. Kalbant apie mašininį vertimą, yra aišku tam tikrų čia subtilių elementų, kurie e, galbūt, kurios būtų galima panaudoti. Aš nesu labai gerai susipažinęs su mašininiu vertimu, tačiau yra tam tikrų tinklų, kurie yra atsakingi už kontrolę. Ir pavyzdžiui, jeigu mašina tikrai galėtų atlikti tokį vertimą kaip žmogus, tuomet reikėtų kažkokio artikulacinio elemento. Nežinau, ar kažkurio tai momentu androidai kažkokie galės tą padaryti, bet e, nežinau, man atrodo, kad kol kas yra labai e, dar nerealu, kad būtų galima tai pritaikyti mašiniam vertimui. Dar vienas trumpas, labai tikslus klausimas, e, panas Skovronski. Aš pasakyčiau, kad yra, yra didelis ryšys tarp lingvistinės klausos ir muzikinės klaudos, klausos. Nežinau kiek artima, artimi yra tie dalykai, bet žinau, kad tas ryšys egzistuoja. Ir dar tai vienas dalykas. Norėčiau pakviesti kolegas pakelti rankas tiems, kurie groja instrumentų ir kurie skaito natas, kai dainuoja. Kiek tokių yra mūsų tarpe, kurie gali ir tą, ir tą, tarkim, padaryti. Tai aš norėčiau štai ką pasakyti. Lyginant, lygit, kai lyginame įvairius instrumentus, turime suprasti, kad tam tikrų instrumentų atveju, pavyzdžiui, smūjkas. Skaitai natas, tarkim, iš kairės į dešinę, kaip skaitytum bet kokią kalbą, arabų kalbą ar panašiai, tai yra horizontalus skaitimas. Tačiau, pavyzdžiui, tam tikros Azijos kalbos, tai būtų ne iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę, bet vertikalus skaitimas. Pavyzdžiui, kada groji, groji vargonais, vėlgi čia yra daugiau galbūt vertikalus grojimas ir čia irgi yra labai daug dalykų susijusių su tų pačių užduočių atlikimu vienu metu. Nes aš suprasčiau, kad, matyt, padaryčiau tokią išvadą, kad japonai geriau grotų vargonais negu europiečiai. Čia tiesiog toks pajokavimas ir mano galutinė išvada yra štai kokia. Yra skirtumas, kaip instrumentai pagam... išleidžia garsą. Garsų seka yra kitokia. Garsų seka yra aiški. Kada groji smuiku, tu pats atkuri garsų seką, judindama savo pirštus ir savo taip pat klausos pagalba. Ačiū. Je commence et puis après je passe à Magda. Euh, alors pour ce qui est de la lecture et savoir si... Nežinau, ar e, japonai galėtų geriau groti vargonais. Iš tiesų, nugrojant vargonais e, reikia didžiausių gebėjimų vienu metu atlikti kelias funkcijas ir darbus. Ir e, Nežinau, ar orkestrų vadovai galbūt e, dar didesnis pastangas turėtų e, arba dar didesnių gebėjimų turėtų turėti. Mm. Nežinau, kaip ten būtų su tais japonais, tačiau uh, <clears throat> skaitant partitūrą uh, jos struktūra yra e, šiek tiek kitokia. Pavyzdžiui, kelios dalys yra skirtos pianino partijai, kitos, e, kit, kitų instrumentų. Tai aš nežinau, čia būtų labai galima lyginti partitūros skaitimą su teksto skaitimu. E, ispaniškai atsakysiu, ponė Olivera. Aš atsižvelgiau į jūsų minėtus aspektus savo tyrimę nes e, iš tiesų yra taip, kad pianistas skaitydamas partitūrą turi vienu metu skaityti tris eilutes, o arba kartais ir daugiau, ir tas skaitimas vyksta ne tiek e, daugiau e, vertikaliai nei horizontaliai, ir tam reikia dar geresnių uh, <clears throat> kelių užduočių gebėjimo atlikti vienu metu įgūdžių. O taip pat reikia dar ir klausyti muzikams bei akomponistams, ką tuo pačiu metu groja ir kiti kolegos. Aišku, viskas priklauso nuo orkestro vadovo ir dirigento. Manau, kad mes dar daug klausimų turime aptarti per kavos pertraukėlę. Ir dabar mūsų laukia vienas, viena iš sudėtingiausių užduočių šioje konferencijoje, tai yra bendra nuotrauka. Fotografas ką tik atvyko ir jeigu visi būtumėte labai drausmingi ir elgsitės gerai bei klusniai, tai po to iš karto galėsime išgerti kavos, o po kavos pertraukėlės mūsų laukia dar daug įdomių pranešimų ir minčių. Taigi dabar norėčiau pakeisti fotografą ir kad jis galėtų padaryti tinkamą nuotrauką. Ah, il est où Je suis sur le... Il est... Yes, please, gather together in the middle of the room. Where do you want to have the group? Yes. If you can all move to the middle rows and stand up, then it will be easy. Jeigu visi galėtumėte atsistoti ir um, iš savo vietų ir sustoti uh, eilėse tarp kėdžių. Ar Olga ir Barbara galėtų prie mūsų prisijungti bendrai nuotraukai?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

Ladies and gentlemen, could you take your seat? Ponios ir ponai, prašyčiau susėsti, prašyčiau grįžti į savo vietas. Ich werde jetzt Deutsch. Užsidėkite ausines, jeigu nesuprantate vokiškai, nes aš kalbėsiu vokiškai tam, kad pristatyčiau kitą pranešėją. Dar truputėlį paplepėsiu, kad galėtumėte per tą laiką uždėti ausinės ir susirasti vertimo kanalą, nes labai norėčiau kitą kalbėtoją pristatyti vokiškai, nes jis labai puikiai kalba šią kalbą, kaip ir daugeliu kitų kalbų. Ir taip pat reikia paminėti, e, Dar vieną retą atvejį, kad jos gimtoji kalba yra airių, kaip ir anglų kalba. Ji yra <clears throat> kalbų mokymo centro uh, Mainith universitete netoli Dublino. Dėstytoja turi mm, labai sukaupusi daug patirties susijusios su mm, kalbomis ir kalbų mokymusi, taip pat yra airių kalbos mm, valstybinės komisijos narė, konsultuoja airijos vyriausybę kalbos klausimais, be to ji yra kalbų bandytojų e, asociacijos e, valdybos narė. Taigi profesorė Anė Gala ir žodis. Ačiū, Suzana. Tá mai inta buia as an chorú anseo uh, a lóirt ar náhata ar náhar fír háhaachta seo uh, agus uh, bháil mar rafas de ghfuil más mór agam ar er obair na Parliamente eh, maidir le corthin chun cin na deangatha agus na minseangatha eh, measc teangatha eile. <laughs> Um, alors, commençons. Taigi, pradėsiu nuo kelių apibrėžčių. Skiriame daugia kalbinizmą nuo plurikalbinizmą tarptautiškumą nuo daugiakalbiškumo. Daugiakalbiškumas e, apima kelias kelių skirtingų kalbų e, mokėjimą ir vartojimą visuomenėje, o plurikalbiškumas susijęs su individo kalbų mokėjimu. Pavyzdžiui, O lingua franca, bendra kalba, turi keletą apibrėžčių. Na, o šiandien sakoma, kad tai yra e, kalba e, vartojama kalbėtojų, kurių gimtoji kalba yra, gimtosios kalbos yra skirtingos. Taigi, tiek prisisekėte diržus. 1973 metais Airija įstojo į bendrąją rinką ir tai buvo istorinis pasirinkimas, nes e, e, pasirinkimo nebuvo, nes jį priklausė nuo Jungtinės karalystės. Tuo metu e, buvo žvelgiama į naują ateitį, neapsirbuojant vien tik ne karalystę, į ateitį, kuri būtų turtingesnė, kur e, Airija galėtų tapti turtingesnė, europietiškesnė, kad būtų galima dalyvauti Europos projekte. Teko pradėti mokytis užsienio kalbų, prancūzų, vokiečių, kažkiek laiko tai užtruko. Tačiau galiausiai Mopasanas, kuris buvo studijuojamas e, vidurinėse mokyklose, leido parengti programą pagristą komunikaciją. ir galiausiai šis procesas šiek tiek prigeso, nors nepaisant to, kad buvo daug kalbama apie tai, kad anglų kalbos vien nepakanka e, e, siekiai pas, pasiekti tą plurilingvizmą, e, teliko universitetuose. Netgi kal, toje šalyje, kuri turėjo dvi oficialias kalbas. Europos Sąjunga pagrįsta vienybės ir įvairovės principu. Nuo pat pradžių jos kalbos politika e, skirta skatinti valstybė narių piliečius išmokti dvi, tris e, kitas kalbas vartojamas bendroje rinkoje e, Europos bendrėje ar Europos Sąjungoje. Galiausiai dėl, iš dalies dėl ekonominių priežasčių, taip pat siekiant didesnės socialinės sąglaudos, siekiant platesnio dalyvavimo Europos projekte, kaip ten bebūtų. būtų E, skelbiami ilgalaikiai Europos komisijos tikslai yra, cituoju, e, e, skatinti individų daugiakalbiškumą, kol kiekvienas pilietis turės praktinių įgūdžių kalbėti papildomai dviemis kalbomis be savo gimtosios kalbos. Šis tikslas dar yra toli gražu nepasiektas kaipgi su gimtaja kalba. Airių dažnai kalba apie tai, kad jie nori išmokti savo gimtają kalbą, turėdami galvoje airių kalbą, tačiau daugelis jų nelabai gerai kalba tą kalbą. Tai, kad gimtoji kalba, šis terminas naudojamas vienaskaita, reiškia, kad bendruomenė yra monolingvistinė. Gal, kad Galtinėme Valdor projekto ataskaitoje, e, projekto, kurį e, rengė Europos taryba, John McPeik e, taip rezumavo. Politika sukurta 20-ame amžiuje gali būti apibūdinama kaip lingvistinė, nes e, daroma prielaida, kad kiekvienas asmo turi pirmąją arba gimtąją kalbą, moka pirmąją mo, gimtąją kalbą ir po to išmoksta antrą e, ar daugiau kalbų e, kažkokiu tai vienokio ar kitokiu būdu. Paprastai e, kalbėti, kalbam apie dvi kalbas, tai turime galvoje ES dvi kalbas, tačiau ką daryti tokiose šalise kaip Airija, kur yra ne viena oficiali kalba ir kur daugelis žmonių kalba E, mažumos kalba, kuri nėra pripažįstama ES oficialia kalba. E, pagal 12 metų ataskaitas dėl kalbų dėstymų e, mokyklos daugiau kaip pusė seminarių pripažįsta regioninės ar mažumų kalbą savo šalyse. Ir Europa oficialiai dažnai kalba angliškai. Komisija veikia trimis kalbomis - vokiečių, anglų ir pr prancūzų kalbomis. Nuo ketvirtųjų metų plėtros prancūzų kalbos e, vartojimas e, smarkiai sumažėjo, o daugelį sričių vokiečių kalba neegzistuoja, kaip darbinė kalba tik tai, egzistuoja tik tai popierioje. Europos Sąjungoje pripažįstamos 24 oficialios darbo, darbinės kalbos ir vis dažniau kalbame girdime neigiamų komentarų apie vertimo kainas, kainą, kas kainuoja apie milijardą eurų per metus. Tai yra, vienam piliečiui tai kainuoja kavos padelį maždaug. Mes suprantame, kad reikia mažinti išlaidas, ypač turint galvoje dabartinį ekonominį klimatą, tačiau nerima kelia tai, kad e, viskas krypsta blogosiam pusėn praėjusiais metais e, Vokietijos prezidentas e, pasakė, kad Europai reikia lingva franka ir ta kalba turėtų būti anglų kalba. Cituoju. Daugiau Europos nereiškia daugiau daugiakalbiškumo elitui, bet daugiakalbiškumo platesnėms gyventojų grupėms. Esu įsitikinęs, kad Europoje gali gerai e, dėrėti tiek e, e, sugebėjimas kalbėti gimtają kalbą, tiek ir visų gebėjimas kalbėti angliškai. Jo vizija tęsiasi. Turėdama bendrą kalbą, Europa galėtų geriau įgyvendinti savo viziją ir demokratiškiau galėtų tarpusavėje sugyventi. Baigiu cituoti soit en, déjà en cours de réalisation, bien que paradoxalement, le nombre de Britanniques qui travaillent. Kaip atrodo, Gauko vizija jau realizuojama, nes paradoksaliai Britų skaičius dirbančių komisijoje smarkiai sumažėjo, jie sudaro tik tai 4,6 procentų visų tarnautojų. Tai yra mažiau negu 12,5 procentų gyventojų skaičiaus situacija nebūtinai geresnė negu airių dirbančių komisija. Tačiau mm, Dublina e, pareigūnai sako, kad e, angliškai kalbančių žmonių dirbančių ES mažėja, e, o anglų kalbos pozicijos stiprėja. Prezidentas Gaukas, aišku, turėjo gerų ketinimų, tačiau jo vizija dėl anglų kalbos e, ir kitų kalbų ES institucija yra diglosija. Tai yra dviejų kalbų koegzistavimas arba kalbos variantų koegzistavimas, kur skiriama prestižiškesnė kalba, e, kuri vartojama formaliuose kontekstuose ir Antroji kalba, kurios pasitežas mažesnis, tai šiuo atveju būtų kitos kalbos, kurios, kurių vartojimas būtų apribotas asmeniai erdvėjai. Nuo, nors ketvirtųjų metų plėtra minima kaip ta jėga, kuri iškėlė anglų kalbos dominavimą ES e, institucijose, reikia kelti klausimą, ar, ar tai nėra susiję su ES kalbos politika, politika, kuri E, lemia ir užsienio kalbų dėstymą. Kalbos politikos strategijos analizė, e, analizėje, kurią atliko Vosnakai Krisnovski, kalbama apie tai, kaip kalba vis dažniau instrumentalizuojama. Ir kalbas žvelgiama grinai per įgūdžius. Ir nors e, matome, kad ši politika netokia rykšti penktais, septintaisiais metais, matome, kad nuo 2008 metų e, ta tendencija stiprėja. Šis tyrimas, kurį atliko Krišnovskis ir Vodak, e, teigiama, kad ES politika geriau supranta kalbų socialinį politiką, politinį ir ekonominį vaidmenį. Deja, po 8 metų finansų krizės ir dėl daugia kalbystės portfelio perkelimo Europos komisijoje iš švietimo, kultūros ir jaunimo sritį 2010 metais. Daugiausia e, šios politikos nuostatų sukurtų 8 metais neįgyvendintos. Ir senesnės Lisabonos e, politikos e, nuostatos išlieka. 2013 metų rugsėjo mėnesį Komisija paskelbė spaudos komunikatą, pranešimas spaudai, tai yra klausimai, atsakymai dėl kalbų Europoje. Vienas iš klausimų, kuris buvo keliamas, yra apie galimybę turėti vieną bendrą kalbą. Atsakymas toks. Suprastintas mąstyti, kad viena kalba gali atitinkti visus kalbinius poreikius, todėl komisija yra pasiryžusi ir toliau plėtoti daugia kalbystę ir e, skatinti pasiryžusi įvairovę, o ne vienodumą. Tai e, geras galbūt e, pareiškimas, tačiau tikrovė tam prieštarauja. Ekonominiai imperatyvai atrodo nusveria poreikį, poreikį plėtoti daugia kalbystę tiek institucijose, tiek kalbos politikos rytyje. Na, Europa, Europoje situacija yra uh, skirtinga. Eurobarometro tyrimai e, rodo, kad Europoje uh, yra iš 24, uh, 24 oficialių kalbų yra dar virš 60 mažumų kalbų ir daug nevietinių kalbų, kurias vartoja migrantai. 440 kalbų vartojama, bent 18 gestų kalbų vartojama taip pat. Arijoje 2005 metais mūsų tyrimai parodė, kad e, vartojama apie 200 kalbų kasdien Airijoje. Airijoje, kurioje gyvena šiek tiek daugiau negu 4 milijonai žmonių. E, Tai nemažai yra mažumų kalbų, pavyzdžiui, kašų, e, kurinę, kurią ne, nenaudojama administracinėje ir panašiai. Nepaisant ekonominio nuosmukio, Airija išlieka daugia kalbę šalimi pasak Karsono tyrimo, 182 e, kalbos įvardytos gyventojų surašyme. Na, o lenkų kalba yra labiausiai paplitusi, po to e, seka lietuvių, rusų, rumunų ir latvių kalbos. Azijos kilmės piliečiai kalba filipiniečių, e, kiniečių, mandarinų arba kantoniečių, malajamų, o afrikie, tarp afrikiečių dominuoja jūruba, po to prancūzų, arabų, igbo ir afrikans kalbos. Tarp žmonių iš e, Šiaurės Pietų Amerikos čia vyrauja portugalų, po to prancūzų, lenkų ir vokiečių kalbos. Taigi tikėtina, kad 182 kalbos yra nepakankamas įvertinim, nepakankamas skaičius emigrantai, dažnai minimizuoja, sumažina tą kalbų skaičių, kurias jie vartoja. Tai ypač pastebėtina tarp e, afrikiečių, kadangi jie neįvardėjo tų kalbų, kurios neturi rašto formos. E, ir be to klausimas užduotas, panaudojant vieną skaitą, ar jūs kalbate kitą kalbą išskyrus anglų e, namuose. Todėl žmonės tiesiogiai atsakė, jie paminėjo tik vieną kalbą, nors galbūt jie kalba keliomis. Ir mes taip pat reguliariai sutinkame migrantų airijoje, kurie mano, kad priklausyti daugiakalbiai visuomeniai yra gėda. Jie mano, kad prestižiškiau plėtoti vienakalbę kultūrą. Tai yra kolonialistinės patirties turbūt liekana. Mažamos e, ir e, monokalbiškumo būsena. Aleksandras Frasuo, kalbininkas, e, labai gerai rezumuoja daugumos mažumų kalbėtojų e, situaciją. Lingvistinė mažuma, e, ta bendruomenė nuolat patiria spaudimą e, atsisakyti savo kalbos ir priimti daugumos kalbą. Kartais tas spaudimas yra įstatyminis, bet kartais jis tiesiog yra psichologinis, ekonominis, socialinis yra tam tikras spaudimas judėti link e, kalbinio vienodumo. Mūsų e, visuomenės e, pagristos vienakalbė ideologija. Toks centralistinis modelis, kuris labai stiprus Prancūzijoje, Kinoje ir kitur. Ir pagal jį mažumos vartomo, vertinamos kaip anksti, praeities liekanos reliktai žmonės dažnai greit pamiršta, kad jie gali kalbėti keliomis kalbomis, kad jie moka kelias kalbas. Citatos pabaiga. Angliškai kalbantis pasaulis yra labai vienakalbis, jis e, anglų kalba dažnai daug knygų e, yra parašytos būtent anglų kalba, o ne vertimai. Sakoma, kad e, Junktinėse valstijose tik vienas procentas kalbų yra išversta iš prancūzų kalbos, nors prancūzų kalba, iš prancūzų kalbos verčiama dažniausiai po anglų kalbos. E, leidybininkai, leidėjai sako, kad vertimai sudaro tik tai 4,5 procento visos literatūros išleidžiamos Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui įdomu tai, kad e, Lenkijoje 46 procentai visų knygų yra vertimai. Vokietijoje e, tai sudaro daugiau kaip 12 procentų, o Ispanijoje apie 24 procentus, e, Prancūzijoje 15 procentų. Dar vienas pavyzdys yra toks, kad kalbantis anglų kalba nelabai yra linkę žiūrėti filmus su subtitrais, todėl nelabai žiūri filmų su iš, iš, e, kitomis kalbomis. Konkurencijos dėl geriausios knygos, geriausio romano, geriausio filmo apsiriboja labai dažnai angliškojų pasaulį. Pamirštama, kad e, yra ir kitoks pasaulis. Ar galima juos dėl to kaltinti? Nežinau. Kalbant apie mokymą, tai mokymas anglų kalba e, dominuoja. Tik tai šeši geriausi universitetai pagal Times reitingą yra ne iš angliškojo pasaulio. Be to, ne vienas Vokietijos ar Prancūzijos universitetas nėra įtrauktas į tą sąrašą. Taip pat e, Šanhajaus reitinge nėra ne vieno neangliškai kalbančio universiteto. Daugelie šalių universitetai kuria komitetus siekdami užtikrinti, kad jie pasiektų geresnių rezultatų tuose reitinguose. Tai svarbu, galvojant apie užsienio studentų pritraukimą. Ir žinome bent tik tai vieną universitetą, kuris e, skatina, leid, ne, ne, neleidžia ar, ar nepropaguoja e, leidinių, e, straipsnių rašymo anglų kalba, o ne savo kalbomis. Tokie, tokie apribojimai yra tik tai dalis visų trūkumą. Dvi angliškai kalbančios šalis, šalis Airija ir Škotija, e, vienintelės šalis Europoje, kur yra privalu mokytis užsienio kalbos. Anglija, Velse ir Šiaurės Airijoje privaloma mokytis užsienio kalbos tik tai iki 14 metų, o kalbant apie e, universitetinį lavinimą situacija yra dar blogesnė. Mokamos e, šiek tiek užsienio kalbų, tačiau e, kiti kursai dėstome tik tai anglų kalbą. Ir apskritai tokių modulių vertinimas yra vykdomas anglų kalba. Dėl to angliškai kalbantis studentai, kurie Erasmo metus praleidžia žemynę, dažnai neturi pakankamai žinių, kad galėtų aktyviai dalyvauti mokymo programuose. Ir labai dažnai jiems kursai siūlomi tik tai, siūlomi būtent anglų kalba, todėl, todėl e, Erasmus programos Lingva Franka yra beveik išimtinai anglų kalba nereiškia, kad metai praleisti užsienyje nėra kažko verti, tačiau reikia pripažinti, kad e, e, rezultatai išmokstant kažkokios kitos kalbos dažnai nuvilintys ir e, tie rezultatai galėtų būti daug geresni. Ir aišku, kad tai turi tam tikros įtakos ir socialiniam, gyve, kultūriniam gyvenimui. Ką žinoma apie ekonominius e, aspektus, e, tai universitetai angliškai kalbančiose šalyse neišleidžia, nebūtinai išleidžia e, absolventų turinčių pakankamai įgūdžių kitomis kalbomis. Pavyzdžiui, Airijoje daug yra pasaulinio lygio bendrovių dabar ir e, darbas tose bendrovėse reikalauja kalbinių įgūdžių, tačiau tuo pat metu Airijos žmonės, kurie galėtų dirbti tose sektoriuose, išvyksta iš Airijos e, dirbti kitose sektoriuose, kitose valstybėse, nes jiems trūksta kalbinių įgūdžių. Na, e, kalba yra vienas iš veiksnių, kuris angliškai kalbantiems kandidatams yra pranašumas įsidarbinant Europos institucijose dėl emigracijos e, sukeltų kaštų toks e, lingvistinis, e, tokia lingvistinė situacija yra trūkmas. Korko universiteto profesorius teigia, kad 75 procentai gyventojų pasaulyje nekalba anglų kalba, o 94 procentai nekalba anglų kalba kaip, kalba, anglų kalba kaip negimtaja kalba. E, komisijos e, dokumentai patvirtina e, tą mintį, kad anglų kalba yra viena plačiausiai naudojama antrųjų kalbų Europos Sąjunga, tačiau tyrimai rodo, kad mažiau kaip pusė Europos Sąjungos gyventojų pakankamai moka tą kalbą, kad galėtų ją bendrauti. Profesorius Hunt, profesorė Hunt e, cituoja Franko ir Rose tyrimą, kuris apskaičiavo kalbinių įgūdžių poveikį e, verslui. E, kalbinės kliūtis sudaro 15, nuo 15 iki 29 procentų jų apyvartos prasme. Jis sako, kad ekonomikos augimas galėtų būti, jų veiklos skaudimas galėtų būti paskantintas 75-120 procentų, jeigu situacija kalbinė būtų geresnė. Komisijos šeštųjų metų tyrimas buvo atliktas siekiant įvertinti kalbinį įgūdžių trūkumo kainą Europos verslui. Pasirodė, kad kasmet tūkstančiai bendrovių negauna kontraktų, kurios galėtų gauti dėl kalbinių įgūdžių trūkumo tyrimas vertino, kad 11 procentų ES MVI, tai yra 145 tūkstančiai bendrovių, praranda verslo galimybės e, dėl komunikacijos kliūčių. Airijoje, nepaisant pramonininkų, e, ypač informacinių technologijų, e, prašymo geriau mokyti žmonės kalbų, niekas, nieko nedaroma. Na, visi žino, kalbų mokymas yra brangus, ir galimybės iš naujo apmokyti vieną ar kitą kalbą kalbančių žmonės taip pat nevykdomas. Vyriausybė mano, kad tai yra tai daryti per brangu arba manoma, kad anglų kalbos pakanka. Na dabar apie kalbų mokymas žemynę. Europos žemynę kalbų mokymasis vis dažniau reiškia anglų, anglų kalbos mokymasi. Tai yra kalba, kuri dažniausiai yra dėstama Europos šalyse. E, daugumoje šalių 20 procentų e, moksleivių mokosi anglų kalbos. Antrame ar trečiame ISCED lygelėje. 90 metais 60,8 procentų um, e, moksleivių um, vidurinėse mokyklose mokėsi dvi ar daugiau užsienio kalbų. E, tai 14,1 procento daugiau negu 4-5 metais, tačiau yra nerima kerinčių priežasčių. Jeigu palyginsime lygį pasiektą e, mokantis antrosios užsienio kalbos, tai yra ne anglų kalbos, tai tyrimas įvertinęs moksleivių kompetenciją, suprantant žodinę kalbą, e, rašto kalbą ir sugebėjimą rašyti užsienio kalbą, palygino duomenis, kad būtų paskatinta geros praktikos kūrimą dėstant užsienio kalbas. Moksleiviai, kurie buvo užbaigę pirmą lygį, buvo testuojami antrojo ligmens e, pradžioje. Ir e, bandė, tyrimai buvo atlikti e, dviejų kalbų, užsienio kalbų mm, tyrimai buvo vykdomi įvairios visose kalbose ir anglų kalba buvo pirmoji užsienio kalba išskyrus Belgiją, kur yra e, pirmoji kalba prancūzų. E, tie testai buvo pagristi e, bendraja užsienio kalbų sistema naudojama Europoje. Kokie rezultatai? Kur geriausiai buvo rezultatai moksleivių pasiekimuose pirmąją užsienio kalbą? Pasiektas B lygmuo tuomet asmuo, manoma, gali nepriklausomai savarankiškai vartoti užsienio kalbą. Tai yra. Šalis toje kategorijoje buvo Estija, Malta, Niderlandai ir Švedija. Tačiau jeigu pagalvosime, pažiūrėsime, kokia jų kompetencija buvo antrosios kalbos, e, užsienio kalbos e, atžvilgių, tai jų kompetencija sviravo nuo 27 iki 60 procentų nestebina turbūt, kad tie moksleiviai parodė geresnius rezultatus anglų kalbos srityje. Na, o žvelgiant į dvi šalis, Vokietiją ir Niderlandus, tai čia turime galvoje turbūt germanų kalbas. Aišku, Malta turi e, ilgus istorinius ryšius e, su Junktinė karalystė, tačiau, pavyzdžiui, Estija neturėjo niekad tokių ryšių ir nors ji yra E, daug paveldėjus iš Vokietijos e, istorijos eigoje. Manau, kad e, iš tyrimo rezultatų galima lengvai suprasti, kad daug moksleivių Europos šalise lengviau išmoksta anglų kalbos. Ir e, tokios daromas išvados. Iš tiesų, švietimo sistemose, kur anglų kalba yra antroji užsienio kalba, rezultatai anglų kalboje yra geresni negu kita kalba. E, dėl anglų kalbos statuso liudyja ir e, mokinių atsakymai į apklausas. Dėl to, kad e, ta kalba, su ta kalba dažniau susidurima tradiciškai ir tradicinėse ir naujose žiniasklaidos ir daugelipės tarpės priemonėse. Taigi, dėl lingva franka. Anglų kalbos prestižas auga nerima keliančių greičių todėl kitų kalbų statusas, ar tai būtų pasaulinio mastu vartojamas kalbos, nacionalinės ar mažumų kalbos, dėl jų vis dažniau abejojama ir toks statusas, aišku, nedidina kompetencijos jų vartojimą. Australijos kalbininkas Julia Blanko apibūdina tai šešis daugiakalbiškumo pranašumus, tai yra kultūrinius, pilietinius ir taip toliau. Jis teigia, kad bendruomenė, tauta ar dar didesnė grupė, kuri investuoja į visas kalbas ir skatina daugiakalbiškumą, pasiekia geresnių rezultatų intelektinio vystimosi praturtina kultūrinę veiklą, turi didesnį prekybos potencialą, geriau gali dalyvauti žinių ekonomikoje, jos socialinės paslaugos geresnės, žmonės labiau traukiami į visuomenės gyvenimą ir taikoma geresnė strategija kovoti su prietarais, skatinti toleranciją. Taigi, atrodo aišku, jog anglų kalbos vaidmuo Europoje didėja. Ir turbūt nėra prasmės e, bandyti sustabdyti anglų kalbos tsunamio, tačiau reikia užtikrinti, kad nepatirtų žalos kitos Europos kalbos, kad jos ir toliau dalyvautų Europos projekte. Anglų kalbos dominavimas turi reikšmę ir Europos demokratijai. Europiečiai turi daryti viską, siekdami užtikrinti, kad daugia kalbė Europa, kuri vertina visas kalbas, būtų tikrovė. Mes nesakome, kad reikia e, pamiršti anglų kalbą, tačiau reikia pripažinti jos vartojimo ribas. ES reikia kalbų politikos, kuri vertintų e, vienodai visas kalbas, e, kad pasinaudoti savo kalbinių pobūdžių socialiniais, kultūriniais aspektais, visais kitais aspektais ir užtikrinti nepriklausybę e, kalbantiesiems e, kitomis kalbomis. E, svarbus įstatymai yra priimami ES lygmenių, Europoje čia turi teisę juos suprasti. Tai reiškia ne tik, kad reikia suprasti galtinį įstatymo variantą, bet ir diskusijas parlamente. ES, pavyzdžiui, daro didelius e, gestus, pavyzdžiui, suteikdama Maltai ir vien, e, Vokietijai vienodą balsą e, Europos centrinėme banke, pavyzdžiui. Daugia grabiškumo skatimas reiškia, kad visos šalis vertinamos vienodai. Interviu su Gėtės institutu Gerhardas Štikeris, kuris čia šiandien yra taip pat, tuo metu buvęs Vokietijos vokiečių kalbos instituto e, pirmininkų buvo paprašytas e, paprognozuoti kalbų e, ateitį Europoje. Jis šiek tiek su humoru pasakė taip. Ateityje kalbų mokysimasis vis dažniau apsiribos anglų kalba. Domėjimasis kitomis kalbomis mažės, netgi tartų žmonių, kurie kalba jomis kaip savo gimtosiamis kalbomis. Italijos, vokiečių, Niderlandų, olandų kalbos, aišku, bus kalbamos, bus naudojamos, bet tik tai šeimoje, o svarbus e, reikalai e, darbinėme pasaulyje, moksle, versle, politikoje e, vyks kreolizuota anglų kalba. Tai ir Britanijos salose anglų kalbos e, britiškasis variantas bus vis rečiau naudojamų dialektų. Čia yra optimistiškas scenarius. Beveik visi europiečiai, vokiečiai, italai, olandai, lenkai deda pastangas, skatindami savo vaikus išmokti dar dvi kalbas be savo gimtosios. E, vienintelė išimtis yra anglai jie yra įpratę, kad visi, beveik visi moka kalbėti angliškai, todėl jie nustoja mokytis kitų kalbų. Kadangi jie yra protingi žmonės, vis dėlto jie, jie galų galia pastebės, kad e, tokiu būdu jų mintis, jų suvokimas susiaurėjo. Ir tas e, mano kalbiškumas e, susiaurina ir jų pasaulį. Jie lieka už sveitingo pasaulio ribų. Todėl jie turės greitai imtis mokytis bent dar dviejų kalbų, užtikrinti, kad jų vaikai taip pat jų išmoktų. Todėl po 50 ar 100 metų e, Europa bus e, e, kalbinė ir kultūrinė prasme turtinga ir įvairi. Na, tai, kas svarbu, ne visą laiką yra į tai atkreipiamas dėmesys. Ir mes turime priežasčių skatinti daugia kalbiškumą Europoje. Taip pat siekiant ir ekonomikinių, ir demokratijos tikslų. Airių poetas Šeimas Heini, Nobelio premijos laureatas, kurio gimtoji kalba buvo airių kalba, sakė, kad nors airių kalba ir neturi jokios ekonominės vertės, jis pasakė, e, jog tokie argumentai tinka visoms e, kalboms. Ir jis pasakė, nesimokti anglų kalbos yra prarasti progą, ką reikš, gali reikšti gyvenimas šioje šalyje. Tai yra save atskirti nuo namų jeigu tarpusavio supratimą e, kultūrinė įvairovė ir toleruojančią e, e, aplinką laikome vertybę, tai turime suprasti, kad jos realizuojant airių kalba yra esminis elementas. Vielen Dank, Professor Gallagher. Und Ačiū profesoriai Galager. Mes tikimės, kad išsipildys optimistinis profesorius Tikelio scenarius artimiausiais metais ir dėkoju, kad pristatėte mus visiems šią optimistinę perspektyvą. Esu tikra, kad profesoriai Galager turite labai daug klausimų, bet juos užduodami mes turėsime nukelti pietus, o dabar džiaugiuosi pristatydama dar vieną gerą mūsų generalinio direktorato draugę. Ji yra buvusi vyriausia JAF užsienio reikalų ministerijos e, vertėja Merlindo universitete dirbanti dėstytoja, yra HINS tinklo aktyvi narė, taigi šiltai sutikite Patriciją Aryzų. And Patsy, what do you take away from this conference? What Patricija, koks jūs, jums įspūdis susidarė po šios konferencijos? Kokias norėtumėte padaryti išvadas? Prašau, Patsija, žodis jums. Dabar kalbėsiu angliškai. Ir pirmiausia, pradėsiu nuo žodžių, kurie įžiebė baimę kiekvieno vertėjo galvoje. Pradėsiu nuo anegdoto. Pirmąjį kartą į kalėjimą pasadinamas žmogus, jis sėdi savo vienutėje, išjungiamos jo vienutėje šviesos, jo bičiulis celė, e, vienutėje prieina prie e, grotų ir sako dvylika. Štai visi kalėjime pradeda isteriškai juoktis. Tada išgirstam, pasigirsta kitas balsas. Keturi. Vėl juokas, visi juokiasi kalėjime. Tas naujasis kalinys taiga nesupranta, kas vyksta. Jis kreipiasi į savo vienutės draugą ir sako, klausyk, ką tai reiškia? Tas vyresnis kalinys sako, matai, šitam kalėjime mes sėdėme jau kurį laiką, tai mes turime tokį anegdotų repertuarą, mes visi juos žinome, juos kartuojame tiek daug tiek kartų, kad dabar tiesiog numeriais juos įvardyjame. Taigi jis irgi pagalvoja, aš irgi įsitrauksiu į tą žaidimą, ir staiga jisai prieina prie grotų ir sako 17. Tyla, nieks nesijuokia. Jis kreipiasi į savo vienutės bičiulį ir sako, kas yra? Ar 17 anegdotas nejuokingas? Ar tas sambuvis sako, ne, 17 anegdotas yra labai geras bet ne visi moka gerai papasakoti anegdotą. Taip yra ir su vertimu. Norėčiau padėkoti Olgai Kosmidų šią puikią iniciatyvą, dar vieną jos puikią iniciatyvą čia parlamente. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į programą, kurią mes įsigavome. Pasaulinis vertimo žodžių forumas. Skamba fantastiškai. Kalba apie tai, kad reikia pasiekti pačių geriausių rezultatų vertimo srityje. Neįtikėtina. Išklausėme puikių kalbėtojų. Profesorius Vaibelis kalbėjo apie mašininį vertimą. Aš pradėjau drebėti, nežinau kaip jūs. Bet jis viską vis mus nuramino, kad e, mašina mūsų nepakeis. Kalba eina apie tai, kad taip pagalba mums bendravimui bus. Džiaugiuosi, kad jisai naudojo žodį bendravimas, nes e, čia nėra vien tik tai kalbos, vertimas, žodžių, raštų ir panašiai. Kalba eina juk apie svarbiausią dalyką, tai yra komunikacija ir bendravimą ir aš galbūt garsiau ir labiau akcentuoju tuos žodžius, bet žinau, kad visi šalkia ir laukite pietų. Čia ne, ne vien tik tai kalbos pasisakymai yra svarbu. Profesorius Eriksonas kalbėjo apie tai, kaip pasiekti pačių geriausių rezultatų. Jis kalbėjo apie tai, kad reikia nuolatos tikslingai treniruotis. Ir tikrai mes tą darome. Aš visai neseniai persikraušiau į kitą būtą, tai nuo 75 pas mane gal trys dėžės žodynų tokių te, teminių susikaupė. Taigi dabar jau mes to nedarome, ponas Kalvė kalbėjo apie globalizaciją ir um, lingvistinius elementus, globalizacijos elementus, jisai kalbėjo apie tai, kaip barometre bandoma suklasifikuoti visas pasaulio kalbas ir visuomet e, man ypatingai malonu klausytis daktaro Ervi Adelmen, kuris kalbėjo apie neurologiją, neurologijos procesus sinchroninio vertimo metu. Taip pat jisai sakė, kad pas mus yra e, reptilijos, reptilijų smegenys. Man irgi tai pasirodė labai įdomu. Ir toje skaidrėje, kurią jis parodė, kurios aš anksčiau nemačiau, kad mūsų e, smegenys panašus į pankroką. E, Pone Liuozo kalbėjo apie galimybę kelis užduotis atlikti vienu metu ir kad tą privaloma daryti ir kaip to išmokti. Aš nemanau, kad mes kaip vertėjai net suprantame, kiek daug dalykų darome vienu metu. Ir visą tai privalome daryti gerai. Aš vertėjams sakau, galbūt Jūs galite būti pats geriausias vertėjas ir gal 27 milijonus metų tą darai, bet tik kartą padary klaidą ir tavo ateitis nebus kokia. Nebus šviesi. Taigi, ji taip pat kalbėjo ir apie tai, kad labai svarbu mintise visuomet galvoti apie tikslą, nes e, tikslas yra svarbiau nei tie visi elementai, kurie sudaro mūsų darbą. Būtent turime galvoje visuomet galvoti tai, turėti tai, ką mes darome, ką mes darome, mes padedame bendrauti. Daktarė Olivera kalbėjo apie galimybę prisitaikyti, kaip to pasiekti, irgi yra vienas esminių elementų. Profesorė Galager kalbėjo apie daugiakalbystę, pliur, pliurakalbystę, monokalbystę. kalbystę Ir man atrodo, kad vienas svarbesnių sakinių, kurį ji pasakė savo citatoje, galimybė poezijoje įeiti į vienos kalbos zoną. Jis sakė, kad viena, vienos kalbos nepakanka tam, kad galėtumėme patenkinti savo lingvistinius ir bendravimo poreikius. Taigi aš norėčiau dabar grįžti prie pirmojo dalyko, kurį išgirdau vakar. Olga Kozmidų kalbėjo apie stebuklą, vertimo stebuklą. Mes čia sėdime salėje, kur matome daugelį kolegų sėdinčių vienoje vietoje, kuriuos ypatingai malonu matyti ir ne, net ne, ne, negaliu apsakyti, kaip malonu būtų buvę jūs matyti prieš 30-35 metus. Tai būtų beprecedentinis įvykis ir dabar man sunku patikėti, kad tai vyksta, kad mes visi čia sėdime. Sinchroninis vertimas, kaip visi puikiai, žino, puikiai žinome, prasidėjo 20-ame amžiuje, jo, jo pradžioje ir dabar mes bandome išsiaiškinti, kaip veikia tas procesas. Mes iš principo bandome suprasti, kaip veikia gyvybė. To žinoti net ir nežinome, kaip, kaip buvo pasakyta filme Šekspyra, Įsimylėjęs Šekspyras, tai yra stebuklas. Taip, tai nutinka, tai vyksta ir vertimas tai, kai mes bandome pasiekti pačių geriausių rezultatų, uh, Tai nėra mokytis e, žaisti šachmatais ar atlikti trigubą sukinį. Tiesiog e, vertimas tai yra raumenų atmintis. Tai nėra šachmatų partija, kur yra daug įmantrių judesių ir ėjimų, kuriuos, kurių galima išmokti, ką gali padaryti ir kompiuteris. Taip pat yra ir kitų sunkumų, kaip pasiekti pačių geriausių rezultatų vertime. Abu profesoriai ir Eriksonas ir Hervey Edelman apie tai kalbėjo. Kas gali įvertinti, kas gali išmatuoti veiklos ir darbo rezultatus? Tikrai ne klausytojai šiuo atveju tą daro. Kartais jiems patinka vertėjai dėl to, kad jie gali dirbti 12 valandų ir e, gali plauti langus ir vairuoti automobilį. Žinau, kad mes juokiamės, bet e, taip, taip nutinka. Matau, kad yra man pritarančių. Gaila, kad taip yra. Ir dažnai vieninteliai, kurie gali įvertinti vertėjų darbą, yra patys vertėjai. Ir dėl to labai svarbu, kad vertėjai būtų įtraukiami į vertėjų valdymą, vertimo paslaugų vertimą. Ir aš esu tas žmogus, kuris dalyvavo tokioje organizacijoje, kur tikrai vertėjams, ačiū Dievui, vadovavo vertėjai. O tie, kurie nebuvo vertėjai ir prie mūsų prisijungė, labai greitai suprato ir sužinojo, ką reiškia vertimas ir galėjo atlikti tą darbą. Ir galiu pasakyti, kad geriausi mūsų draugai yra tie, kurie yra aukščiausiame vyriausybės lygmen, lygmenyje dirba, nes jie puikiai supranta, kaip svarbu, kad vertėjas atliktų gerai savo darbą. Aristotelis buvo paminėtas viename pristatyme. Ir ponas profesorius Eriksonas kalbėjo apie tai taip pat. Būtent mes esame tai, kas, ką darome nuolatos. Ir geri rezultatai nėra veiksmas, bet įprotis. Ir mes kaip vertėjai privalome siekti pačių geriausių rezultatų, tai turi tapti mūsų įpročiu, nes mes bendraujame, nes daktarės Oliveros ir ponios Liuozo žodžiais mes kuriame gražią muziką. Taigi, aš prašyčiau jūsų parengti sąrašą to, ką turi padaryti vertėjas. Grįžkime prie kelių užduočių atlikimo vienu metu. Kokios savybės e, jūsų manimų yra reikalingos vertėjų ir kas įvyks po 20, 30, 40 ar 50 metų vertimas yra ir nauja, ir, nauja ir sena profesija. Bendravimas yra naujas ir senas dalykas. Na, o tie iššūkiai, su kuriais susidurs naujoji karta, yra labai dideli pasaulis vis labiau mažėja ir jis dar labiau mažės. Nau, yra naujų kalbų ir aš net neįsivaizdavau, kad prieš 20 metų tai taps kada nors aktualu. Žinučių rašymas ir, ir, ir visi kiti dalykai. Man dabar dar sunku tai suprasti. Ir pasiūlysiu kelias mintis ir prašyčiau apie tai pamastyti, nes jūs esate vertimo ateitis ir tai, ką jūs darote, nulems tai, ar išplauksime ar paskesime. Dėmesys. Vertėjas ne tik girdi žodžius, bet jis analizuoja faktus, kuriais, kurie išreiškiami žodžiais. Ar gali tą padaryti mašinos, aš taip nemanau. Taip pat intuicija, kalba yra tiesiog priemonė, kuri yra naudojama bendravimui. Tai yra atspirties taškas Pavyzdžiui, ką reiškia pakelti antakį, kokią žinią ir informaciją tai perduoda. Tyla irgi gali reikšti kalbėjimą, perduoti žinią. Nuožiūra. Žinoma, kada reikalinga imtis taktinių veiksmų, juk tai yra politinė institucija ir daug vertimo atliekama būtent politiniuose rateliuose, politinėje sferoje. Taip pat nematomumas taip pat galimybė viešai gerai kalbėti ir daug dėmesio skirti ne savo, o būtent visą dėmesį stelti pačiam kalbėtojui. Vertėjai yra veikiai, yra aktoriai, kuriems nelemta būti scenoje ir niekada jie nesusilaukia aplodismentų po savo pasirodymo. Tai yra uždavinys, už kurį nėra niekada atsidėkojama. Integralumas, nuožiūra, diskretiškumas išvengti galimybės e, redaguoti tekstą. Kalbų, kalbos žinios, kaip sakė profesorė Galagė, viskas prasideda nuo tavo gimtosios kalbos ir daug vertėjų studentų apie tai pamiršta. Svarbu išmokti ne tik žodžius ir panašiai, žodinėlius mokytis. Jeigu nemoki savo gimtosios kalbos, tau kabinoje veikti nėra ką. Viešo kalbėjimo įgūdžiai kur kas lengviau versti, kai kalbėtojas yra geras. Ir kas nori klausytis blogo kalbėtojo, kuris yra verčiamas taip e, pusę dienos. Aš tikrai nenoriu tokio vertėjo. Tai yra ir balso mokymas, balso pastatymo mokymas ir įvairūs kiti įgūdžiai susijęs su balso naudojimu. Taip pat, kaip minėjo vienas kolegų vakar, išgirdau tai ir iš kitų kolegų ir gausybės kitų kolegų. E, E, teatras, aktorystė, nes galiausiai vertėjo darbas yra labai panašus į Stanislavskio aprašytą metodą, kai aktorius turi surasti objektą. Dauguma vertėjų net neieško to objekto. Kultūra, švietimas, informacija, žinojimas, ką reiškia įvairūs perteikiamos informacijos lygiai, kuriuos e, bando perteikti e, kalbėtojas. Ir kaip jau sakiau, čia viskas pasakytina apie būtent bendravimą, komunikaciją. Taigi, žvelgiant į ateitį, žvelgiant į šios profesijos, kurią visi taip mylime ateitį, ko mes tikimės, kas mūsų laukia. Pamastykime apie tai, ką mes čia dabar turime ta vienybė įvairių tarptautinių, tau, nacionalinių, dvi, dvi nacionalinių e, organizacijų vienybė, rinka, universitetai, universitetai, kurie atlieka tokį puikų darbą. Tai yra komandinis darbas, vertimas yra komandinė veikla, niekuomet to nepamirškime. Vertėjai nėra mašinos. Darbo sąlygos irgi čia yra svarbu. Neleiskite, kad vertėjai, vertėjams trukdytų kokią tai biurokratiją, biurokratinės kliūtys. Neleiskite, kad bendravimas taptų silpniausia grandimi. Kažkas vakar man pasako apie tai, kad, kad reikia dar vieno vertėjo keturioms kalboms kabinoje. Judėdami į priekį, žvelgdami į ateitį, nepamirškime dar vieno dalyko, kuris svarbus mūsų profesijai. Tai yra aistra, atsidavimas. Aš tikiuosi, kad aš tą aistrą jums dabar ir perteikiu. Mes, mums labai rūpi vertimas, rūpi šios profesijos ateitis, rūpi tie jauni žmonės, kurie imasi to darbo, pritraukime pačius geriausius ir pažangiausius, mes matėme juos čia e, per šias dvi dienas, nes kokybė vertimo rezultatai nulems šios profesijos ateitį. Taigi mes priklausome būtent e, nuo jūsų. Viskas priklauso nuo to, kaip jūs atliksite tą darbą. Taigi mano paskutiniai žodžiai jums e, po šio puikaus forumo grįžkime ir kurkime kartu tą gražią muziką. Dėkoju. Thank you, Patsy Arizu. The only thing I can say to what you just... Vienas dalykas, e, kurį galiu pakartoti po šios kalbos yra neįtikėtina. E, taigi, puikiai apibendrinome dviejų dienų diskusijas, dar mūsų laukia vienas svarbus įvykis, tačiau prieš teikdama žodį generaliniai direktoriai Olgai Kosmidų noriu dar jums keletą praktinio pobūdžio informacijos suteikti iš karto. Uh, paskutinės kalbos e, bus pietus prie šios salės durų ir po to dar vyks seminarai salėje 6Q1, mūsų padėjėjus nuves į tą salę. Pirmasis seminaras varstys e, parama universitetams, stipendijas truks iki 14.30, po to bus suteikta bendros informacijos apie e, stipendijas parama universitetams, tačiau turėsite galimybę užmėgsti dvišalius ryšius, apsvarstyti e, dabar vykstančius bendrabiavimo projektus, kitą seminarą, kuris prasidės 15.30 pačioje salėje, organizuos Katarina Grana. apie virtualų mokymasi. Ir 14.45 <clears throat> šioje salėje vyks seminaras apie vertimą raštu. Patricija kalbėjo apie mūsų atsidavimą šiai profesijai. Olga, manau, kad tos aistros atsidavimo tikrai turi į valias, taigi jai suteiksiu žodį. Ačiū, Suzana. Manau, kad po dvigubai neįtikėtinos pats į kalbos e, nelabai ką beturiu pridurti. Norėčiau tik e, jai pasakyti, kad e, aš taip pat, kaip ir jį, jaučiu aistrą šiai profesijai. Ir kai žmonės, kurie manęs nepažįsta, paklauso manęs, ką aš veikiu, koks yra mano darbas. Ir nepaisant to, kad jau kurį laiką aš kabinoje nedirbu, aš jiems sakau, kad aš esu vertėja ir e, <clears throat> aš didžiuojuosi tai sakydama, nes e, ta profesija reikalauja iš žmonių labai daug, įleidžia jums įžengti į kitokį pasaulį. Kuomet e, sustinku dažnai su universitetų jaunais studentais. Labai dažnai aš jums sakau, kad noriu pažadinti juose aistrą šiai profesijai, nes ši profesija verčia jūs analizuoti, vertinti gaunamą žinią tam, kad būtų galima ją perteikti. Ši profesija jūs įpareigoja įsijausti į kalbėtojo dvasę. Ir taip darydami jūs sugebate atskirti e, gėrį nuo blogio. <clears throat> ir galbūt netgi tai turėtų būti įspėjimas jūsų būsimiems sutuoktiniams. Arba skambėti kaip įspėjimas. Aš tikrai nežinau daug profesijų, Aš tikrai žinau kitų profesijų atstovai. Tikrai, bet kas negali pasakyti, kaip ir, e, kad negali dirbti gydytoju ar advokatu, kad gali dirbti vertėjų žodžio raštu. Taigi, ši profesija yra pakankamai sudėtinga. Ir kaip pats kalbėjo, pakanka net ir labai geriems vertėjams padaryti klaidelę, galbūt netgi galvojant, kad tai nėra labai svarbi klaidelė, tačiau aš pati po tiek, tiekos darbo metų galiu konstatuoti, kad uh, didelio masto konferencijų rengėjai viską apgalvoja e, konferencijos e, e, organizavimo vietą, technikus, <clears throat> maistą, tačiau apie vertėjus pagalvojama pačią paskutinę minutę ir buvo minėta, kad čia jie bando čia tai bandoma sutaupyti, nes tikrai niekas iš, <clears throat> pavyzdžiui, <clears throat> mm, maitinimo paslaugos teikiančių įmonių e, neprašo trijų dienų senumo mėsą pateikti pietums, tuo tarpu iš vertėjų tarnybų dažnai prašoma vietoj šešių vertėjų skirti keturis ir prašo, kad jie dirbtų ilgiau. Ir man dažnai kėl klausimas, kodėl. Uh, Ar taip yra dėl to, kad kaip mums teigiama, angliškai dabar e, žmonės moka taip gerai, kad e, vertimo daugiau nebereikia. Ar tai yra dėl to, kad e, vertimas tampa kažkuo, kas yra savaime suprantamas dalykas arba prie ko priprantama. Nežinia, profesorė Gallagher mums minėjo, kad e, mažiau nei 50 procentų Europos gyventojų supranta daug maž anglų kalbą. Ir jeigu nuvyktumėte į kai kurias ES valstybės, juose nesutiktumėte netgi 20 procentų gyventojų suprantančių angliškai. Ar mes iš tiesų norime atskirti, izoliuoti visus šios piliečius, primesdami vieną bendrą kalbą ir su šia kalba vieną bendrą mąstymą. Ar tuo metu, kai visi savęs klausia, kodėl piliečiai neina balsuoti, kodėl jie tai parodo savo nepasitenkinimą politikais, ar mes dar labiau norime juos atitolinti ir e, atskirti. Ar tie, e, tas šūkis ES susivienyje įvairovė yra tik tušti žodžiai? Ir kuomet mums tvirtinama, kad visi moka angliškai ir anglų kalba yra pati svarbiausia. Net ir šiame forume pamirštama, kad anglų kalba tai yra pirmoji ir svarbiausia galbūt užsienio kalba, tačiau tai tikrai nėra e, žemės gyventojų pirmoji kalba arba kalba, kurią kalba daugiausiai žemės gyventojų. Galbūt kinų kalba yra tokia, vertinant iš šio požiūrio taško. Mums e, bandoma tvirtinti, kad neverta bandyti užkirsti kelio tendencijoms. Tuo tarpu istorija mus moko, kad e, buvo daug lingva franka, senovės graikų, lotynų kalba, prancūzų kalba. Šiuo metu tokia kalba yra anglų. Kas taip greitai besikeičiančiame pasaulyje gali numatyti, kaip situacija atrodys kitame amžiuje ir kokios kalbos taps tomis tarptautinio bendravimo kalbomis. Kas <clears throat> galėjo pasakyti, kad po mokslo ir pramonės revoliucijos mes dabar grįšime arba pasaulis grįž prie religijos arba tikėjimo dalykų. Atėjo laikas suprasti, kad šio pasaulinio kaimo mes nesugebėsime valdyti, atskirdami arba izoliuodami didelį gyventojų dalį. Tuo metu, kai žmonių judančių, keliaujančių po pasaulį ne tik turizmo tikslais, tačiau taip pat dėl humanitarnės e, padėties, dėl gamtinių nelaimių, vis daugiau žmonių keliauja po pasaulį, vis mažiau lieka etniškai grinų šalių, nebėra daugiau pasaulio šalių, kur visi gyventojai kalbėtų vieną vienintelę kalbą jų gyvenamoje teritorijoje. Ar mes galime ignoruoti kalbinės profesijas, kurių atstovai yra vieninteliai, kurie gali garantuoti, kad tų e, nevietinių gyventojų atžvilgių būtų elgiamasi tinkamai. Ar mes galime leisti e, <clears throat> kitų šalių pabėgėms, pabėgėliams gyventi mūsų teritorijoje, neužtikitėm jiems galimybę savo kalbą gauti informaciją, pavyzdžiui, teismuose, jeigu jiems prireikia juose dalyvauti arba, pavyzdžiui, gauti atinkamą informaciją ligoninėse, kreiptis į gydytojus, jeigu jie savo gimtąją kalbą nesugebėtų gydytojams papasakoti, kokie yra lygos simptomai. Taip, tai kainuoja. Ir ta kaina yra demokratijos kaina. Kaip pasakė komisijos vicepirmininkas prieš kelis metus, kuomet žurnalistas jo paklausė, apie vertimo žodžių ir raštų didžiulę kainą. Ir reikėtų to atsisakyti, žurnalistas pasiūlė. Jis jam atsakė štai ką. Rinkimai taip pat labai daug kainuoja. O ką jūs siūlote? Irgi jų atsisakyti. Reikia užtikrinti, kad kalbos būtų perkeliamos taip pat ir į ekonominės veiklos lygmenį. Jeigu paklaustumėte verslininkų, kokia yra svarbiausia kalba sudarant ekonominius sandarius, kuri tai yra kalba. Svarbiausia ekonominiams mainams. Tai yra pirkėjo kalba. Tai nėra kažkokia pasaulinė kalba. Ir verslininkai tą puikiai supranta. Mm, Mano šalyje nėra dabar visi pavadinimai e, e, prekių parašyti angliškai kaip prieš kelis metus. Jie dabar parašyti rusiškai dėl turistų, o, o Kiprė tai viskas praktiškai parduotuvėse yra rusiškai parašyta ir jau pradedama vis daugiau užrašų, daugiau atsiranda e, kinų kalba. išklausius daktaro Vaibelio pranešimą, aš esu tikra, kad kalbinės profesijos turi ateitį ir svarbu siekti, kad kiekvienas būtų savo vietoje, svarbu tinkamai viską pristatyti ir aprašyti, nes žmonės vis dar nežino skirtumo tarp vertimo žodžiu ir raštu vertimas žodžiu taip pat yra, turi skirtingas, skirtingus pogrupius, konferencijų vertimas ir kontaktinis vertimas, vertimas, asmeninis vertimas yra skirtingi dalykai ir kaip patsi sakė, viską reikia siekti paaiškinti ir reikia suprasti, kad gebėjimas versti tai nereiškia vien tik kalbos mokėjimas. Vertėjas nėra vaikščiojantis žodinėlis. Man, manęs dažnai klausia, kaip pasakyti vieną ar kitą žodį graikiškai ar ispaniškai. Aš nežinau, tuo metu, kai aš verčiu, aš randu būdą, kaip tą žodį perteikti. Viena ar kita kalba, jeigu be konteksto jūs manęs paklausite, ką reiškia vienas ar kitas žodis, aš nežinau, man tai nieko nesako. <clears throat> Ir dažnai išgirsti klausimų, kas čia per vertėjas, jeigu nežino vieną ar kitą žodžią. Pasakyčiau taip. Ši profesija turi ateitį, esu tuo tikra. Ir tam, kad ši ateitis būtų puiki, mums reikia jūsų. Būtent dėl to mes ir pasiūlėme pasaulinio vertimo forumo idėją. Tarptautinės organizacijos negali dirbti savo darbo be jūsų pagalbos. O mes negalime savo darbo dirbti jums nepaaiškindami, kad mūsų reikalaujamas profesinio pasiruošimo lygis ne visuomet atitinka akademinį lygį, kuris būtinas pasiekti tam, kad būtų galima gauti diplomą. Todėl nuolatiniai kontaktai tarp jūsų ir mūsų, keitimasis nuomonėmis, siekiant, kad vieni kitus geriau suprastume, kad mes geriau suprastume jūsų problemas, jūs geriau suprastumėte mūsų poreikius, yra būtinas. Nes be šio bendravimo profesija, kuri turi savo ateitį, gali tapti profesija tų atstovų, kurie ateityje neturės darbo. Tai yra, kad mes ateityje neturėsime vertėjų, o jūs ateityje parengsite vertėjus, kuriais mes negalėsime, kurių mes negalėsime įdarbinti. Būtent dėl to mes pasiūlėme rengti šį formą, nes kai kuriuose universitetuose jau nu, kurį laiką pastebime e, rengiamų inžinierių glaudesnius kontaktus su gamintojais, pramonės atstovais, inžinieriai atlieka praktiką įmonėse ir e, ten suvokia, e, kokį lygį turi pasiekti savo profesinėme rengime. Mes bandome elgtis panašiai, paaiškindami, e, pristatydami savo vertybės, e, paaiškindami, kokių savybių mes iš jūsų tikimės, kokių mums e, reikia. Labiausiai pats įkalbėjo apie būtinybę vertėjui būti gerai įvaldžius savo gimtają kalbą, todėl jums universitetams yra labai svarbu paaiškinti studentams, kad e, vertimo, kalba, kuri yra naudojama vertimui, yra tik tai minčių apvalkalas. Ir svarbu, kad tas apvalkalas būtų pritaikytas prie minties turinio, o ne mintis būtų pritaikyta prie apvalkalo. Tai reiškia ką? Tai reiškia, kad jeigu vertėjas verčia į kalbą, kurios pats labai gerai nemoka, nesugebės išreikšti minties, jis tik tai išreikštą jos apvalkalą. Būtent dėl šių visų priežasčių šis forumas, man atrodo, yra vienintelė galimybė siekti pažangos mūsų profesijoje. Jūs būsite pastebėję, kad priešingai nei anksčiau šiandien vyko dialogas tarp tų, kurie pristatė savo mintis pasaulinio lygio e, ekspertai, kuriems noriu padėkoti už tai, kad atvyko šiandien priėmė mūsų kvietimą. Tačiau jie buvo pasirengę atsakyti jūsų klausimus, išklausyti jūsų komentarų ir tik tai vykstant šiam dialogui mes galėsime savo darbus tęsti toliau ir siekti pažangos. Prieš 20 metų maždaug vienas žmogus, kuriam noriu padėkoti už tai, kad šiandien yra tarp mūsų, Noel Moilė, man pristatė savo idėją sukurti Europos konferencijų vertėjų magistro studijų programą. Ir aš labai entuziastingai šią idėją priėmiau, mes pradėjome ją gyvendinti. Ir tas kūdikis auga dabar taip greitai, kad praktiškai jam jau nebereikia tėvų priežiūros. Ši programa sulaukė didžiulės sėkmės, tai yra logotipas, kuris dabar yra pažįstamas, žinomas visame pasaulyje. Tačiau e, jo ribos apsiribojo Europos teritoriją. Ir labai gaila dėl to, nes mes visi gyvename viename dideliame kaime, kuris yra mūsų pasaulis. Ir niekas tikrai negalėtų teikti, kad turėtume apsiriboti 24 Europos kalbomis, nepaisant to, kad jos yra laikomos pakankamai skaitlingomis. Europos parlamentas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai tapo vienu iš svarbiausių tarptautinės politinės scenos veikėjų, viena iš svarbiausia institucija pasauliniu mastu. Parlamentas palaiko ryšių su kitomis politinėmis asamblėjomis, pavyzdžiui, Afrikos ir Karibų, jūrų, Karibų jūros parlamentinė asamblėja, Panafrikos asamblėja, Euro, Europos ir e, Viduržėmio jūros regiono parlamentinė asamblėja, kurioje labai svarbios kalbos yra arabų, hebrajų, turkų. Euronest yra paskutinė, naujausia asamblėja, kurioje dalyvauja rytų šalis, tarp kurių viena iš svarbiausių yra Rusija ir rusų kalba. Mums prireikia vis dažniau versti iš ir į šias kalbas, kurios anksčiau buvo naudojamos tik daugiausiai jungtinėse tautose. Noriu padėkoti kolegams iš jungtinių tautų, dalyvaujantiems mūsų konferencijoje. Jie mus vertina kaip ne konkurentus, o sąjungininkus. Iš tiesų mes siekime, tiek mes, tiek jie siekia tobulumo ir būtent todėl tiek jie, tiek mes esame suinteresuoti bendradarbiavimo su universitetais, tiek jungtinės tautos, tiek parlamentas yra vadovaujasi tarpusio supratimo memorandumo nuostatomis. Manau, kad atėjo metas sukurti naują prekinį ženklą, kuris vadintųsi tarptautinės konferencijų vertimo magistro studijos ir kurios apriektų tarptautinės kalbas kurios nėra apriepiamos Europos konferencijų vertėjų magistro studijų prekinių ženklų. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad mes Europos konferencijų vertėjų magistro programai daugiau nebeskirsime dėmesio, priešingai, tai yra mūsų pirmasis vaikas, o antras vaikas e, gimus antram vaikui nereiškia, kad tėvai mažiau E, pradeda mylėti pirmąjį vaiką. Priešingai, pirmasis vaikas turi padėti antrajam greičiau užaukti. Mes tik tai norime atverti šios e, didžiulės šeimos duris visiems universitetams, ar kalbos būtų europinės ar ne europinės, jos turi turėti galimybę dalyvauti šiuose programuose, kurių pagrindinis kriterijus būtų kokybės užtikrinimas. Visi, kurie pritarė tarpusavio supratimo memorandumo principams, yra kviečiami prisijungti prie šio naujo prekinio ženklo. Ne atsisakant uh, formaliai ankstesnio prekinio ženklo, kuris galiojo europinėms kalboms. Taigi čia nebūtų jokios konkurencijos, būtų tik bendradarbiavimas, nes tiek Europos universitetai, Europos universitetai galėtų dirbti ranką rankon su universitetais iš Rusijos, Kinijos, Arabų kraštų ir kitų šalių. prasidėjo apmastymų laikotarpis, tačiau mums e, kartu su jumis būtina siekti daugiau. Šiandien aš pristatau idėją, pagrindinius principus, tačiau aš jūsų, aš jūs raginčiau e, pradėti gyvendinti uh, konkrečius žingsnius. Aš prašau Ebru Diriker, kuri jau yra MCI atstovė. E, tai yra Europos e, konferencijų vertėjų magistrų studijų programos koordinatorė e, susėsti su neeuropinių kalbų universitetų atstovais ir apsvarstyti šią idėją, tačiau ne tik su universitetais, tačiau su visais suinteresuotais subjektais. <clears throat> Asmenimis, kurie turi sukaupę daug patirties e, susijusios su kalbomis, kurios mums yra nežinomos, iš kurių mes nemokame versti, tam, kad būtų galima apibendrinti arba e, apriepti visas pasaulio kalbas. Ir taip pat e, raginu visus vertimo tarnybų vadovus, kurie siekia, kad ši profesija galėtų tobulėti ir kad būtų galima užtikrinti jos atitinkamą, atitinkamą aukštą kokybės lygį pat raginu dalyvauti šiose diskusijose, nes jeigu mūsų kokybė nebus pakankamai gera, tai reiškia, kad mes kainuosime per daug, mūsų kaina bus per didelė, o jeigu kokybę užtikrinsime vertimą, užtikrinsime ir šios profesijos ateitį. Taigi, aš siunčiu Jums šią vilties žinę, nes šio naujo tinklo sukūrimas turėtų priepti visus universitetus ir aš raginu Ebrų susisiekti su visais universitetais, kur atstovų čia nėra, rektorių čia nėra ir e, taip pat e, vertimo tarnybų vadovais, kurie norėtų dalyvauti šiame tarptautinėme tinkle. kuris, aš tikiuosi, aprieps visą turimą patirtį, nes visos kalbos yra grindžiamos tais pačiais principais ir tomis pačiomis vertybėmis. Vertėjo profesija yra globali profesija. Puikiai žinote, kad e, ši profesija smarkiai keičiasi, nes vertėjai, kurie šiandien gyvena Europoje, gali rytoj pakeisti savo gyvenamąją vietą, išsikraustyti kur nors kitur ir tik remdamėsi tais pačiais kokybės ir profesinės etikos kriterijais, kuriuos mums pristatė ką tik patsį. Tik tokiu atveju galėsime užtikrinti šios profesijos ateitį ir šios profesijos globalumą. Noriu Jums dar kartą padėkoti, kad e, Jums dalyvaujant galėjau pristatyti šią svajonę. Tikiuosi, kad ji bus įgyveninta taip pat, kaip ir e, Tas pirmasis projektas, kurį mes įgyvendiname ir pabaigai noriu pirmiausia nuoširdžiai padėkoti vertėjams, su kuriais, kuriems ir kurių dėka ši konferencija įvyko. Norėčiau, kad dabar paplotumėm tiems vertėjams, kurie šiandien dirba ir jų kolegoms kurie šiandien konferencijoje nedirba. Vertėjai dėkoja savo ruoštų ir prisuka garsą, nes labai garsus aplodismentai. E, jo, jo, jungtinių tautų vankiamų negali. Čia buvo fopa, labai atsiprašau. Si pour tous les assistants qui sont venus faire. Noriu padėkoti visiems padėjėjams, kurie dalyvavo, jūs pasitiko, jums parodė, kur reikia nueiti, sprendė kitas jūsų didesnės ir mažesnės problemas. Dėkoju mūsų technikams, kurie padėjo geriau stebėti jūsų pranešimus ir padėjo jums balsuoti ir pabaigai. Ir labiausiai norėčiau padėkoti Izabeliai ir Suzanai, kurios buvo svarbiausi šio projekto varšteliai ir metus laiko nenuilstamai dirbo, kad šis projektas būtų įgyvendintas ir tikrai dirbo bet vangos. Noriu pasakyti, kad e, praėjusią savaitę mes e, nuolat palaikėme ryšį, kad galėtume seiškinti pačias smulkiausias detalės susijusias su konferencijos vieta, su konferencijos dalyviais, atvykstančiais paskutinėmis, tai kitomis smulkmenomis ir jos sugebėjo tyliai, ramiai, diskretiškai užtikrinti, kad viskas vyktų kuo puikiausiai. Taigi šioms kolegiams taip pat prašau labai garsiai paploti. Enfin, je vais demander à Dabar <clears throat> prašau prisijungti prie manęs mano įpėdinės ir tie, kurie dar su jie iki šiol nesusipažino ir nepasikalbėjo, noriu, kad dabar ją visi pamatytumėte. Agnieszka Walter-Drop, qui jusqu'à maintenant. Agnieszka Walter-Drop, kuri iki šiol buvo vartotoja, o dabar perims laivo šturvalą. Vadovaujama šiai tarnybai E, prisimenant e, Italijos kruizinio laivo Costa Concordia avariją, aš galiu pasakyti ir jos kapitoną, tai aš galiu ramę sąžinę pasakyti, kad puikiai žinau, kad tai bus kapitonė, kuri mus saugiai plukdys E, kadangi tikrai nenoriu pati savęs girti, tai daugiau nieko, nesakyti, daugiau nieko nesakysiu, tačiau ši tarnyba tikrai veikia gerai ir toliau veiks gerai. Ir esu tikra, kad jūs visi e, tikrai dar kartą sustiksite kitame pasaulinėme vertėjų forume. Labai jums dėkoju.